Uh, good morning, uh, everyone. We can uh, make... Labadiena, pradėkime. Jau visi svarbieji susirinko nariai, išskyrus ponė Gressler, kuri prisijungs truputėlį vėliau, o kol kas pirmininkausiu posėdžiui aš. Sveikinu su susirinkusiais, taip pat sveikinu su komisijos norimimis. Gal pradėkime nuo ryto klausimo. Pradėsime nuo auditorumų e, atstovo pristatymo nuo pono Italą. Prieš perinant prie audito rezultatų, norėčiau šiek tiek bendrai pakomentuoti šį skyrių. Pagrindiniai direktoratai, kurie yra atsakingi už šios veiksmų biudžeto įgyvendinimą, tai yra DEVCO, NIE, ECO ir taip pat tarnybos atsakingų už užsienės politikos instrumentus pagrindiniai instrumentai yra vystamojo bendravimo instrumentas, Europos komisijos instrumentas ir taip pat e, plėtros instrumentas. Ir šiems priemonėms, šiam skyriui skaičiuojamas klaidų lygis yra 2,1 procento. Šiek tiek viršė 2 procentų slengstis. Taip pat buvo, e, matėme, kad iš 5 atvejų 24 atvejų komisija turėjo galimybių užkardyti e, šias klaidas, arba jas nustatyti, arba ištaisyti, tačiau informacija nebuvo panaudota. 37 procentai klaidų siejasi su dokumentų trūkumais. trūkumais. Tokiais atvejais naudos gavėjas negali pateisinti vieno ar vienos kitos išlaidos. Kitas klaidas siejasi su dedamosiomis išlaidomis ir tai siejasi su veikla, kuri nesisėja su sutartimis arba kitomis, arba dirbtų su sąlygo netinkama įtraukti. Nustatėme tam tikrų klaidų E, gyveninant iki stojimo priemonę, ypač kiek priemonė skirta trims šalims - Albanijai, Serbijai ir Turkijai. Šie trūkumai taip pat, kai kurie iš tų trūkumų taip pat yra ir rimti, yra organizacinių problemų, trūksta tinkamos priežiūros, trūksta darbuotojų, darbuotojų trūksta mokymo, kalbant apie Albanijos ir Serbijos audito tarnybas. Šios tarnybos siekia spręsti iškilusias problemas, tačiau matėme rimtų problemų su Turkijos audito tarnyba, kuri menkina patikinimą, kurį gali e, steigti komisijai. Šiltais metais NIR direktoratas atliko antrą e, tyrimą dėl klaidų lygio. Matome, kad situacija pagrės netgi, jeigu problemų liko vis dar paliekama per daug sprendimo laisvės auditoriams vertinti klaidų e, lygį. Taip pat tyrimas nepatikė visų duomenų apie klaidų lygį. Ir šie tyrimai skiriasi nuo audito tuo, kad atliekami ne pagal tarptautinius audito standartus. Kai kuriais atvejais remiamasi anksčiau atliktais kontrolės veiksmais ar tyrimais, kuris atliko kiti auditoriai ir nėra iš naujo atliekama audito procedūra. Taip pat ne visuomet yra analizuojami darbo dokumentai, nes atliekama tik dokumentų peržiūra. Toliau biudžetas ir e, programos jis su keliais donorais. Dėl paramos biudžetui matome, kad komisija atitiko reikalavimus keliamus mokėjimams ir e, kitais keliamus tinkamumui ir Vertiname taip pat, kokia parama išmokama yra valstybėms. Taip pat e, visatės tai susidūrėme su tuo, kad yra tam tikrų problemų nacionaliniu lygiu, tokių kaip korupcija, kurios veikia klaidų lygį. Lieka, lieka dar vertinti, ar tinkamai atitinkama bendroms e, taisyklėms. Buvo nutarta, kad taisyklės tenkinamos jeigu tinkamai taikomos tos įliktos taikomos ES finansavimo išskirimai daliai. Taigi, paaiškėjo, kad nepakanka tinkamų išlaidų, išlaidų visiems donoram. Taigi, 2016-aisiais mes nefinansavome jokių paklaidų biudžeto paramos rytyje arba daugelypiuose projektuose jeigu biudžeto parama operacijoms bus pašalinta iš samatos, tai paklaidos lygis bus 2,8 procento. Uh, uh, Dėkuoju ponė Italą už mm, išvadų pristatymą. Toliau kreipiuosi į komisarą Mimiką, kad jis atsakytų šį klausimą. Garbus pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, norėčiau padėkoti parlamento nariui, pranešėjui, ponui Zeller, už tai, kad pristatė aštuntą skyrių, būtent e, audito rūmų metinę ataskaitą apie išorės veiksmus. Atsižvelgiant į aplinką, kurioje e, dirbame, džiaugiuosi, kad e, paklaidos lygis mažesnis nei pernai. Dabar jis, dabar turime kalbėti tik apie materialę ribę 2,1 procento, kuris sumažėjo nuo 2,8 procentų pernai. E, paklaidos lygis nuolat nesiekė 3 procentų pastaruosius ketverius metus. Be to, liekamoji paklaida, apskaič, kurią apskaičiavome, taip pat kasmet mažėjo nuo 3,63 procentų 12 metais iki 1,67 procentų 2016. Liek, liekamoji paklaida yra labai svarbus įrankis e, mūsų e, darbo efektyvumui išmatuoti. Taigi, dar sėkiai pakartosiu, kad džiaugiuosi, jog kasmet darbo rezultatai gerėja, tačiau pripažįstu, kad privalome ir toliau tęsti pastangas, konsoliduojant, stiprinant e, šią, šią pažangą. Taip pat reikėtų išanalizuoti teismo, atsiprašau, audito rūmų išvadas, jas derinant su savo tyrimais ir nusprendėme padaryti dvi išlygas. Pirmoji dėl e, Afrikos taikos priemonės valdymo. Aš apie tai daugiau pakalbėsiu, kalbėdamas apie Europos vystimosi fondą. Nepaisant to, kad liekamoji paklaida buvo mažiau nei 2 procentai, nusprendėme e, laikytis protingo požiūrio ir paskelbti antrą diferencijuotą išlygą dėl tam tikrų valdymo būdų, kuriuo, kurie mums atrodo rizikingesni nei kiti. Ir ši išlyga e, pasitarnaus kaip pagrindas e, sutelkiant e, pastangas mažinti trūkumus tiesioginio ir netiesioginio valdymo srityje. Srit E, dirbant su tarptautinėmis organizacijomis ir programų samatas rengiant su partnerėmis šalimis. Noriu pabrėžti, kad poreikis taikyti tam tikras priemonės, gerinant mūsų kontrolės sistemą, nereiškia, kad turėtume kvestionuoti bendrą jų teikiamą patikimumą. Remiantis mūsų uh, tyrimais ir išvadomis matosi, kad dirbame teisingai. Tačiau nemažiau svarbu savęs paklausti, ar darome tinkamus dalykus. Mūsų rezultatų sistema e, įsteigta 2015-aisiais leidžia išmatuoti kiek ir siekti ir įgyvendinti kultūrą paremtą rezultatais. Apie tai kalbama mūsų ataskaitoje apie ES išorės veiksmus. Ir mes siekiame užtikrinti savo įsipareigojimus ES mokesčių mokėtojams ir išorės valdymo e, veiksmų ataskaita yra labai svarbus skaidrumo ir atskaitingumo įrankis užtikrinantis, kad mūsų fondai būtų valdomi protingai ir 2016 mes pasiekėme labai gerų e, kaip rezultatų rodiklių. 21 iš 24 rodiklių atitiko e, numatytus tikslus, lyginant su 20 2015. Mano tarnybos toliau su jumis apie tai kalbės e, lapkričio mėnesį. Garus parlamento nariai, norėčiau pasinaudoti progą e, ir pakalbėti apie platesnį mūsų darbo kontekstą. Norėčiau pradėti nuo migracijos iššūkių. Praėjusiais metais padarėme pažangą migracijos ir judumo srityje, Europos migracijos darbo atvarkėje, taip pat ES e, nenumatytas patikos fondas Afrikai, taip pat naujoji partnerystės sistema skirta migracijos bendradarbiavimui, siekiant paremti valetoje priimtų įsipareigojimų įgyvendinimą. Tai yra pavyzdžiai, kaip mes dedame pastangas užtikrinti E, gerą migracijos valdymą, taip pat sprendžiant pagrindinės migracijos problemas. Per daug žmonių migracija tapo vieninteliu būdu išsikapsyti iš skurdo, todėl mes turime taip pat sukurti tinkamas darbo vietas ir užtikrinti augimą ten, kur jo labiausiai reikia ir kam to labiausiai reikia. Aš tikiuosi, kad ką tik patvirtintas Europos investicijų planas e, suvaidins svarbu vaidmenį šios, šioje srityje. Naujasis Europos konsensusas vystimuisi sustiprina Europos Sąjungą, kovoja, jai kovojant su šiandienos iššūkiais ir užtikrina tvarų vystimasi ir skurdo mažinimą visame pasaulyje. Skurdo mažinimas ir tvaraus vystimosi skatinimas ir toliau išlieka mūsų pagrindinis tikslas. Investavimas į tvarų tvarę plėtrą e, reiškia, kad investuojame į mūsų bendrą saugumą ir klėstėjimą. Mes žinome, kad e, neužtikrinus tikros taikos ir saugumo visi vystimosi e, rezultatai bus sumenkinti, o kartais jų net nebus įmanoma pasiekti. Dėl šios priežasties mes naudojame visus ES instrumentus, kad galėtume išspręsti pažeidžiamumo problemą. E, būsiu atviras, mes e, nekreipiame dėmesio, mes nesusitelkėme į taiką ir saugumą vystimosi tikslų sąskaitą, bet būtent todėl, kad jie mums suteikia geriausią galimybę tikrai pasiekti šių tikslų. Galiausiai ir nemažiau svarbu, aš visada sakiau, kad e, moterų ir mergaičių įgalėjimas yra labai svarbus vystimuisi. Ir šis išteklius dar nebuvo pilnai panaudotas. Šiemet mūsų e, lyčių veiksmų planas parodo, kad pasikeitė požiūris vietoje ir buvo padėti stiprus pagrindai ateinantiems veiksmams. E, čia noriu paminėti, kad praėjusiais metais mes pradėjome e, naują Spotlight Initiative e, iniciatyvą, jai skirta milijardas eurų, kartu su jungtinėmis tautomis, siekianti ir suma, išnaikinti smurtą prieš moteris ir mergaitės. E, mes padarėme pažangą ir toliau dedame visas pastangas, kad pagerėtų gerovė visame pasaulyje. Su jūsų pagalba mes galime pasiekti dar geresnių rezultatų. Aš tikiuosi vaisingai su jumis bendradarbiauti. Dėkuoju. Uh, thank you, Commissioner, for... Uh... Dėkoju, komisarė. Dabar kreipiuosi į pranešėją ponę, poną Celer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau labai padėkoti audito rūmams už jų ataskaitą dėl biudžeto įvykdymo. Taip pat norėčiau padėkoti komisarui Mimica ir jo darbuotojams, kad jūs mums e, jūs mums pateikėte atitinkamą informaciją ir kad esate pasirengę su mumis e, diskutuoti. E, audito rūmai jau anksčiau kalbėjo apie savo audito rezultatus, jie e, kalbėjo, buvo įvykę klausimai dėl komisaro Han veiklos srities, o dabar mes kalbame apie, apie pono Mimicos veiklos rytį, taigi aš nekalbėsiu apie kaiminystės politiką ir plėtrą. Kalbant apie komisaro Hano veiklos rytį, dar bus pateikti klausimai raštu ir e, audito rūmai čia dėl tam tikrų aspektų turi taip pat kritinių pastabų. Iš esmės mes Sveikiname tai, kad klaidų lygis nuolat mažėja. Iš tiesų yra konstatuojama, kad biudžetas nėra be klaidų, bet, bet iš tiesų e, tose e, šalise, kuriam mes teikiame, teikiame paramą, iš tiesų yra didžiulė korupcija ir didžiulis sukčiavimas, taigi, kad mažėja klaidų, tą galėtume pabrėžti. Iš tiesų e, norėtume padėkoti auditorumams už tai, kad e, lai, klaidų lygį skaičiuoja neatsižvelgdamas. E, į bendrą biudžetą, į biudžetinę pagalbą. Tai reiškia, kad mes e, gauname tikslesnę informaciją apie klaidas. Taip pat e, mes dėje neišgirdome, kokių veiksmų imsis komisija, kad ateityje išvengtų klaidų. 2016 metais e, klaidų lygis liko 1,6 procentai. E, e, Riziki, rizikinga e, suma, kuri buvo įvertinta kaip 7 milijardai, svarbos e, riba buvo įvertinta kaip 7 milijardai eurų, bet ji buvo mažesnė ir Taip pat kalbant apie sritis, kurias generalinis direktoratas įvardina kaip ypatingos rizikos sritis, e, tik keliose iš jų buvo didžiulis e, klaidų lygis. Taip pat mes nuolat kalbame apie tai, kaip mums reikia elgtis e, su išorės veiksmų ataskaitomis. Ir komisija čia turėtų pagal finansinio reglamento 67 straipsnio atitinkamus punktus teikti informaciją apie išorės veiksmų ataskaitas. Ir aš matau, kad kai kada e, komisija e, už uždarų durų svarsto e, atitinkamus klausimus, o paskui pateikia tik tai kažkokius atsakymus, kuris ir šalia E, sėdi kažkoks darbuotojas, kuris tiesiog sėdi šalia, kol e, yra skaitomi dokumentai. Ir manau, kad tame, toje procedūroje turėtų kažkas pasikeisti. Man atrodo, kad e, šit, šitie pranešimai iš tiesų yra esminiai dalykai, kalbant apie patikinimo pranešimą ir manau, kad jie turėtų būti rengiami skaidriai. Taip pat e, mes turėtume pateikti patikimumo e, pareiškimą, tačiau e, e Tačiau e, yra sudėtinga tą padaryti. E, šiemet mes rengėme atitinkamas ataskaitas, rengė, rengėme jas atsižvelgdami į finansinį reglamentą. E, taip pat mums kelia susirūpinimą tai, kad vidinio audito išvados dėl e, išorės veiksmų valdymo ataskaitų nėra labai gera. E, mes turėtume aptarti tuos vidinio audito rezultatus pagal e, metinę vidinio audito ataskaitą. E, yra ten yra tokie žodžiai, kad informacija pateikiama labai ribota ir neaišku, ar buvo pasiekti tikslai ar ne. Todėl kyla klausimas, ar apskritai tokie, tokios ataskaitos, e, ar jos yra reikalingos, ar jos turi prasme. Taigi, gerbiamas komisarė, ar jūs nuveikėte ką nors, kad pasikeistų situacija šioje srityje? E, dėl atsitiktinio tam tikrų ataskaitų skaitimo, man atsitiktinai paskaičius tam tikras ataskaitas, aš e, galiu padaryti tokį išvadą, kad kai kada tos ataskaitos rengiamos labai e, taip formaliai, e, tokios yra bendro pobūdžio ataskaitos, kai kuriuose ataskaitose kalbama apie tikslus ir ar jų pavyko pasiekti. Ir pavyzdžiui, vienas iš mūsų iškeltų tikslų yra lyčių lygybės klausimas. E, atitinkamose šalise, kurios gauna paramą ir aš turiu daug ataskaitų iš Afrikos ir Azijos ir galiu pasakyti, kad nėra pasiekta jokios pažangos šiuose sritise. Tiesiog yra pasakyta, kad e, tų šalių vyriausybės ar valdžios atstovai vengia bendradarbiauti sprendžiant šitos klausimus. Taigi mes turėtume e, pasvarstyti, kaip mes turėtume elgtis tokioje situacijoje ir ar galima kažkaip tai siekti pažangos. Galbūt jeigu neįmanoma veikti per vyriausybę, tai galbūt reikia ieškoti kažkokių kitų e, kelių, kaip galėtume e, paremti lyčių lygybę tose šalise. E, taip pat buvo įvardinti esminiai rodikliai. Aš galiu pasakyti, kad ne vienas iš tų rodiklių nepateikia E, informacijos apie tikruosius rezultatus, tikrąją situaciją. Todėl kyla klausimas, e, kodėl komisija e, nustatė, pavyzdžiui, tuos esminius rodiklius, kalbant apie tokias jautres temas kaip vidinė migracija ir išvarimas. Toliau dėl patikos fondų e, buvo pati, pateikta ataskaita e, dėl patikos fondų Afrikai. E, ir mes matome, kad nuolat daugėja finansinių priemonių. E, e, tačiau tai kelia grėsmę e, skaidrumui, nes e, tuos dokumentus reikia atitinkamai administruoti ir valdyti. Taigi, kaip parlamentas galėtų E, gauti daugiau informacijos apie atitinkamus lėšų pavedimus iš patikos fondų ir e, negaudame ataskaitos nei iš Olafo, nei iš audito rūmų dėl šitų patikos fondų, todėl mes nežinome, kaip mes galėtume pateikti e, teigiamą patikinimo ataskaitą dėl patikimumo fondų. Taip pat buvo pateiktas reglamento pasiūlymas dėl e, tvaraus vystimosi e, ir e, kyla klausimas, kaip reiktų finansuoti naują priemonę iš esamo e, biudžeto. Jūs jau paminėjote taip pat Afrikos taikos priemonę. Kalbant apie šią priemonę, mus domintų dabartinė situacija, kaip vyksta bendradarbiavimas pagal šią priemonę su Afrikos sąjunga, nes mes esame pagrindinis donoras, 90 procentų lėšų teikiame, todėl būtų tikrai įdomu išgirsti, ar ta priemonė e, pasiekė savo tikslų. Toliau buvo pagrindų programa, kuri patvirtino e, buvusi komisarė ponė Georgieva su pasaulio banku, jinai sutarė su ta, e, dėl tos programos. Ir E, mes matome, kad buvo daryti mokėjimai, kurie viršyje 7 procentų administravimo e, ribą ir tai yra netoleruotina pagal atitinkamą straipsnį. Todėl, e, gerbiamas komisarė, norėčiau jūsų paklausti, kodėl komisija atlygina pasaulio bankui už tam tikrą veiklą kuri iš tiesų ir yra tikroji pasaulio banko veikla. Toliau kyla klausimas, kaip yra administruojamos administracinės ir personalo lėšos e, patikos fondų. Ir čia, pavyzdžiui, galiu paminėti Kolumbijos patikos fondą, dėl to yra rengiama specialioji ataskaita auditorumų ir mes galėsime vėliau išsamei aptarti problemą susijusią su tuo fondu. Nolatinis, e, nolatinė pastaba yra tokia, kad e, tose sritise, kur ES teikia paramą, yra atitinkamų lėšų, jos yra skiriamos, mes norime būti matomi ir tose šalise mes dirbame su atitinkamais partneriais. E, ir jeigu mes esame pagrindinis donoras tam tikrose šalise, tai kyla klausimas, ar yra užtikrinama, kad tie, e, kurie iš mūsų e, lėšų e, pasiekia tam tikrų rezultatų, ar jie nuolat pabrėžia, kad e, kažkoks projektas buvo įvykdytas remiant Europos Sąjungai. Pavyzdžiui, kalbant apie humanitarinius problem, projektus Turkijoje, Sirijoje, e, dažnai e, žmonės nežino, kad tam tikros organizacijos e, joms teikia paramą tik tai dėl to, kad ES finansuoja tą paramą. Taigi, e, ar yra tas toksai e, patikos fondų matomumas, ar e, ar e, yra pabrėžiama, kad lėšos yra iš tų fondų. Ir toliau kitas kritinis aspektas, e, kalbant apie e, maisto ir žemės ūkio organizacija, kuri nėra ES organizacija, jos ją išlaiko ES. Todėl, todėl mes turėtume pasiekti, kad jungtinės tautos vienos ne tik, kad jungtinės tautos e, pačios skirtų lėšas, jeigu reklamuojasi tenai. Dėkoju, buvo užduota klausimų komisijos nariui. Galbūt jūs galėtumėte atsakytos klausimus, arba jūsų galbūt komanda atsakys, o paskui tiks žodį kitiems parlamento nariams. Dėkoju, garbusis pirmininkė. Garbė, garbusis ponas Celer, dėkoju jums, taip pat dėkoju garbėsiams parlamento nariams. Taip, Kalbant bendrai apie rezultatus ir apie išorės veiksmų priemonių vertinimą, ypač apie vystamą bendrabiavimo priemonės, reikia pasakyti, kad iš karto reikia turėti galvoje tinkamą kontekstą. Reikia turėti galvoje, kad bendrai klaidų lygis mažėja jis kasmet yra vis mažesnis. Tad, kad ir ką reikia dar pagerinti, kad ir ties ko dar reikia dirbti, tai ta, ta dalis lieka vis mažesnė. Lyginant bendrai su visomis lėšomis, kurios skiriamos vystimos projektams. Ir šiame kontekste aš sutinku, kad lieka dar tam tikri klausimai, galbūt yra dar, lieka dar tam tikrų priemonių, ties kuriomis dar reikia padirbėti, kuriems reikia skirti daugiau dėmesio, kad būtų galima užtikrinti tinkamą šių priemonių poveikį, tinkamus rezultatus ir kad būtų galima toliau mažinti e, klaidų skaičių, taip pat mažinti tą reikšmingos lengstį. atas, ataskaita dėl išorės veiksmų e, priemonių valdymo yra viena pagrindinių komisijos kontrolės priemonių. Ir norėčiau pasidžiaugti, kad tikrai buvo skiriama daug dėmesio šiam, šiai priemoniai, čia ataskaitai, tiek per šimtų metų biudžeto patvirtinimą, vykdymo patvirtinimą. Ir taip pat tai jau yra mūsų darbo tarkė keletą metų. Pagrindiniai veiklos rezultatų vertinimo rodikliai kasmet yra vertinami, teikiama ataskaita, DEVKO komitetas ataskaitą ruošia. Ir valdymo ataskaitos taip pat perdodamas yra parlamentui. Nu, šiek tiek keletą dalykų paminėti dėl išorės veiksmų valdymo ataskaitų. Na, atvirai sakant, procedūra, kaip ir jūs minėjote, na, kad taip, e, kad susipažintumėt su procedūra, jums reikia eiti į tą atskirą uždarą kambarį, kur apribotos galimybės yra. Tai yra daroma, laikantis prielaidos, kad kai kurie duomenys vis tik yra labai svarbus ir turi būti laikomi saugomi konfidencialiai. Bet turbūt prisiminsite ir pas galėsite e, suprasti tai, remdamas savo patrim parlamente, kad kai tik parlamentas mini kokias procedūras, kurias reikia nors e, labiau paspraskaidinti, pakeisti, tai komisijai kiek užtrunka tai padaryti, bet galiausiai mes dažniausiai vis tik pakeičiame tas taisyklės, procedūras ir labai priartėjame prie to skaidrumo standarto, kurį mato parlamentas. Tad čia norėčiau dirbti kartu ties šiuo klausimu su jumis. Būtų galima pagerinti prieigą prie šių ataskaitų ir kad būtų galima susipažinti, suprasti šio, šios priemonės e, svarbą. Tai jau buvo svarstyta prieš porą metų. Ir kalbant apie priemonę pasakytina, kad čia siekiama ne numatyti, nustatyti, kurie projektai yra galbūt pasmerkti. Ne, tai yra priemonė, kurią mes siekime nustatyti kylančias problemas, galbūt tam tikrus vėlavimus. Ir, žodžiu, nustatyti problemas, kurias reikia išspręsti proceso eigoje. Na, būna tam tikrų įspėjimų kartais ženklų dėl tų programų. Ir jeigu, tarkime, uždegama raudona šviesa, kad yra didelių problemų, tai dar nereiškia, jog projektas iš tikrųjų jau yra pasmerktas, kad jis nepavyks. Todėl su EAMR reikia dirbti, reikia naudotis šiomis ataskatomis. Jos turi padėti pastebėti laiku klaidas ir pagerinti projektų rezultatus. Toliau dėl patikos fondų veiklos. Taip, tikrai. Pastais keliais metais ES, Europos komisija e, inicijavo keturis patikos fondus. Ir tai yra papildomas priemonės, kurios e, eina greta įprastesnių išorės veiksmų priemonių. Tačiau pasakytina, kad patikos fondai buvo pradėti naudoti po to, kai buvo išanalizuoto, kokie, kokias priemonės geriausiai padėtų kovoti su migracijos priežastimis. Ypač 50 metais buvo tai analizuojama ir tada mes Pasimokime, kad e, norint kovoti su migracijos priežastimis, reikia imtis vystamųjų, vystamo bedarbiavimo priemonių, tokios pagalbos. Reikia numatyti efektyvesnį finansavimą ir taip pat daryti tai greičiau. Sutrumpinti tą projektų ciklą. Todėl nutarėme, kad būtent patikos fondai kaip priemonė, besiremint patikros fondų reglamentu, galėtų būti kaip tik tokia priemonė, kuri veiktų greičiau ir greičiau padėtų pasiekti kylančius tikslus, užtikrinti migracijos kilmės šalyse ekonominį augimą, darbo vietų kūrimą. Ir taip pat tai gali padėti reaguoti į, į krizės ir taip pat e, imtis veiksmų po krizių. sutinku, kad e, patikos fondus taip pat parlamentas turi prižiūrėti, griežtai kontroliuoti. Tačiau kalbant apie patikos fondus, vis tik svarbu paminėti, kad Europos parlamentas dalyvavo nuo pat pradžių. Dalyvavo nustatant patikos fondų pačią struktūrą, architektūrą. Parlamentas teikia rezoliucijas, E, atitinkami komitetai dalyvavo šioje veikloje. Taip pat biudžeto kontrolės komitete buvo šie klausimai svarstomi ir kitose aktualiuose komitetuose. Beje, biudžeto komitetas net rengia kasmetinę ataskaitą šiam komitetui dėl biudžeto gyvendinimo patikos fonduose, vykdant operacijas ir Mes esame pasirengę dirbti toliau ir toliau gerinti veiklą, toliau padėti parlamentui geriau sitraukti į patikos fondų veiklos vertinimą. Jeigu manoma, kad patikos fondai gali išplė, per daug išplėsti ar sufragmentuoti vystomojo bendrabiavimo galimybės, na, tai norėčiau pasakyti, kad e, reikėtų turėti galvoje artimiausios daugiametės finansinės programos kontekstą. Norėčiau, kad kitoje programoje būtų pagerintas e, vystomo bendrabiavimo priemonių valdymas Ir mums reikia kartu tartis ir analizuoti, kaip būtų galima pagerinti ir taip pat ir patikos Fordų valdymą. Supaprastę taisyklės mes numatome tai daryti ateityje. Be abejo, reikės kartu spręsti patikos fondų klausimą, kai kalbėsime dėl e, kito, kitos daugiametės finansinės programos. Toliau, matomumo klausimas. Taip, tikrai, kartais, gal netgi dažnai, aplankius projektų vietas, nebūna iš karto kiekvienoje vietoje aiškių aišk, aišk, nuorodų, kad čia mūsų projektai yra. Ir žinoma, norisi, kad būtų žinoma, jog projektai yra finansuojami ir įgyvendinami ES. Tačiau kiekvienam projektui programoje numatoma tam tikra matomumo ir komunikacijos dalis. Ir siekime tai gyventi kartu su mūsų partneriais, siekime užtikrinti didesnį matomumą, efektyviau tai daryti. Tad bendravime su savo partneriais, kurie gyvena projektus, kad būtų galima tik panaudoti tą matomumui numatytą finansavimo dalį kad būtų galima užtikrinti desnį ES matomumą mūsų e, e, pastangose, sudarys pastangą visame pasaulyje. Toliau kitas klausimas dėl tų kortelių. Na, tai taip pat finansuojam iš ES beras 13 tūkstančių, 35 e, tūkstančių eurų, beras 13 tūkstančių tų kortelių. Ir tai taip pat buvo mūsų matomumo programos dalis, bendras projektas su maisto ir žemės ūkio organizacija. Tai turbūt vienas iš pavyzdžių, kur galima dar gerinti būtų matomumą, kaip ir jau darėme su Maisto žemės ūkio organizacija šiuo, šiuo atveju dėkoju. Dėkoju komisijos nariai už šios atsakymus jūsų. Galbūt dabar tikime žodį kitiems parlamento nariams, kai kurie šių turės greitai išeiti. Martina kaip e, šiandien pranešė, toliau Petri ir kiti. Prašau. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai už atsakymus, dėkoju visą informaciją. Porą dalykų norėčiau paminėti, pabrėžti. Ir jos norėčiau pabrėžti pagrindinius veiklos rezultatų vertimo rodiklius liekamam klaidų lygiui, kad būtų galima užtikrinti geresnį tą klaidų lygį, kad būtų, matom 12 metų, kad klaidų lygis vis mažėja nuolat, yra tendencija, kad mažėja. Ir ma, džiaugiamės, kad dabar klaidų lygis 1,67 e, yra mažiau negu reikšmingumo e, lygis. Na, laiko, kadangi nėra, iškart perės prie klausimų. man Na, buvo įdomu tai, kad e, dažniausia klaida, kurią nustatė audito rūmai, yra tai, kad trūksta remiančių dokumentų. Ir komisija nurodo, kad e, dokumentų trūksta dėl force majeure situacijos. Dėl to, kad dėl epidemijos ar žemės drebėjimo ar dėl konfidencialių priežasčių trūksta dokumentų. Taigi mano klausimas yra ir auditorumams, ir komisijai galbūt būtų galima atnaujinti metodologiją, kad tokiais atvejais būtų galima tiksliau išskirti force majeure situacijas. Toliau. Jaunimo užimtumo programa, kuri baigsis 18 metų kovą. Džiugu, kad DEVKO svarsto, kaip, kaip galima užtikrinti sinergijas šioje srityje ir kaip geriau įtraukti jaunimo klausimus į kitas politikos sritis. Uh, ir žinoma jaunimo užimtumo klausimą taip pat traukti. Tad galbūt galite pateikti daugiau informacijos šio klausimo, nes jaunimo e, taip pat elementas turi būti įtraukiamas kitas įsidas, pavyzdžiui, migracijos klausimą, investicijų klausimą ir taip toliau. Tad kokią čia matote strategiją? Ir toliau paskutinis klausimas siejasi su Europos išorės planu ir pagrindinio to komponentu tvarios plėtros fondo. Fondas bei garantijų fondas buvo visai neseniai steigti Birželio mėnesį buvo pasiektas kompromisas e, trilogose. Siekime pritraukti 44 milijardus e, investicijų į Afriką ir apsaigos kaiminystę, kad būtų galima užtikrinti darbo vietų kūrimą ir kovoti su migracija. Tad kokie būtų tolesniai veiksmai, kaip, vertinamas, e, kaip vertinami rezultatai, kaip komisija įvertins fondų poveikį migracijai ir klimato kaitai. Ir kuria dalimi projektas turi būti sies su klimato kaita, kad jis galėtų pasinaudoti šio fondu. Ir paskutinis dalykas, į, į planą įgyvedinimą įstrauks viešosios institucijos bei privatos partneriai. Kaip komisija užtikrins, kad parlamentas gautų visą aktualią informaciją apie fondą, kad galėtų gyvendyti savo teisę ir pareigą užtikrinti priežiūrą. Dėkuoju už atsakymus. Petrai, ar norėtumėt savo klausimą užduoti. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju komisarė Mimica, dėkoju pranešėjui ponui Celer, taip pat dėkoju auditorumams, e, kaip visada, jie puikiai padirbėjo. E, būkite kantrus, prašau, aš savo leisiu kalbėti plačiau. Kalbėsiu apie mokesčių mokėtojų pinigų leidimą, apie tai, kaip įsivaizduoju, kad jie turėtų būti leidžiami. Taigi, aš dabar kalbėsiu neilgai, tačiau noriu pakalbėti apie tai, kad reikia keistis. Kol mes kalbėsime Pagal dabartinės taisyklės, remdamėsi jomis, jokių pokyčių nevyks. Todėl pasinaudosiu šią progą ir paraginsiu daryti kai ką daugiau. Komisarė, aš džiaugiuosi girdėdamas, kad jūs sakote, jog komisija, kalbant apskritai, visada nori atsižvelgti į Europos parlamento raginimus keistis. Aišku, tai užtrunka. Tačiau jeigu pagalvotume apie šių diskusijų prieš istorę, manau, kad mes apie tai jau kalbame pakankamai ilgai. Viena nemaloni detalė, kurią čia norėčiau paminėti, yra štai kokia. Kai kalbame apie išorės veiksmų e, valdymą ir vadiname juos skaidriu atskaitomybės, e, skaidrė atskaitomybės priemonė, E, man tai visai nepatinka. Platesnis migracijos kontekstas ir paskui pateikiama, pateikiamas ilgas išaiškinimas, su kokiais sudėtingais iššūkiais susidurėme. Aišku, tie iššūkiai sudėtingi, bet dabar aš norėčiau pereiti prie to, ką iš tikrųjų ir norėjau pasakyti. Mes turime pakeisti orientaciją ir turime iš tikrųjų pasikeisti. Turime uh, pradėti veikti ten, tose sritise, apie kurias tiek daug laiko kalbėjome. Todėl dabar turėtume susitelkti į rezultatus. Rezultatai, rezultatai, rezultatai. Ką už savo pinigus gauname? Aš suprantu, kad labai sunku, o gal net ir neįmanoma, praktiškai, praktiškai E, visada sunku žinoti tiksliai, kiek ir ko gausime už išleistus eurus. Aš nesitikiu sulaukti ataskaitos, kad už šitą išleistą eurą gavome eurą 13 centų ir taip toliau. Bet noriu pasakyti, kad reikia keisti požiūrį pasikeitimus, pokyčius. Pokyčiai prasideda nuo jūsų. Nepaisant to, kur esate arba kas esate. Viskas prasideda nuo jūsų. Kitaip tariant, tai reiškia, kad tai prasideda Europos audito rūmose, kad tai prasideda komisijoje, kad tai prasideda čia. Ir mes esame visi atsakingi. Ir ar dirbtume audito rūmose, ar komisijos direktorate. Ir kai pastebime, kad leidžiame pinigus vien tik todėl, kad jie mums buvo skirti ir kad juos privalome išleisti, tuomet jau esame pasukę blogų kelių. Dažnai girdime apie biudžetą sutelktą į rezultatus. Tačiau turime inicijuoti tuos pokyčius ir pradėti nuo savęs. Aišku, nereikia peržengti taisyklių, nes ten pokyčiai jau tikrai neprasideda. Tikrieji pokyčiai prasideda, kai kai mes žvelgiame plačiau nei kad taisyklės. Taigi, pasakysiu, kad tie išorės veiks, veiks, veiksmų valdymo, išorės pagalbos valdymo ataskaitos yra naudingi dalykai, bet e, piliečiams jos visai nesuprantamos. Reikia keistis. Dėkoju, partai. Dankie, voorzitter. Uh, eh, Komisaris, ik wil uh, u en uw, uw mensen uh, eerst en vooral. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, norėčiau pasveikinti jūs su visų nuveiktų darbų. Ir e, mūsų pranešėjas taip pat paminėjo, kad klaidų lygis vis mažėja, nuo 3 procentų dabar yra 2,1, taigi tikrai sveikinu ir visuomet e, stebiuosi tuo darbu, kurį dirba jūsų generalinio direktorato darbuotojai, nes tai iš tiesų yra aukšto lygio darbas. Tai yra laisvo, e, sąžiningos priekybos pusryčiai. Tai projektas, kurį mes organizuojame kartu su jumis, Rudolf, Rudolfi, vienas e, pagrindinių jūsų direktorato darbuotojų dalyvavo tose pusryčiuose ir buvo įvairių svečių. Tai iš tiesų buvo e, labai malonu ir naudinga dalyvauti tose pokalbiuose. E, Jūs savo pareiškimą pradėjote nuo Afrikos patikos fondo ir e, paminėjote, kad pagrindinės priežastis, kurios sukelia migraciją, turėtų būti panaikintos būtent šito fondo dėka. Ir tas, e, tas patikos fondas finansuojamas iš. E, vystimosi bendradarbiavimo e, biudžeto, bet dažnai didelė dalis lėšų yra skiriama ne e, priežasčių naikinimui, o pavyzdžiui pakrančių apsaugai ar sienų apsaugai. Ir man iš tiesų labai gaila, kad e, tos lėšos nepanaudojamos tam tikslui, kuriam jos yra skirtos. Aišku, yra labai svarbu geriau apsaugoti sienas, tačiau kodėl e, tai yra daroma išvystimosi bendradarbiajimo lėšų. Ir yra milijardai, kurie e, skiriami Afrikos patikos fondui. E, todėl kyla klausimas, kiek. E, iš tiesų lėšų iš tų milijardų skiriama e, kovai su e, migracijos priežastimis, o kiek, e, pavyzdžiui, sienų apsaugai. 35 milijonai, pavyzdžiui, buvo skirti Egipto jūrų kariuomeniai tam, kad būtų apsaugota Egipto jūrų siena. 35 milijonai eurų iš vystimosi bendradarbiavimo lėšų. Negaliu aš to pateisinti, E, gal, taip, aišku, tas lėšas reikia skirsti, bet tuomet iš kito biudžeto. Mūsų vystimosi bendradarbiavimas e, su Afrika e, turėtų būti toks, kad mes e, ne tik lėšas skirtume kažkokiem fondam, bet darytume viską, kad tos lėšos būtų tinkamai panaudotos ir panaudotos tinkamiem tikslam. Tuo reiktų pasirūpinti, ponė komisarė. Jūs, ponė komisarė, tikrai labai uh, E, daug nuveikėte, to mes net ir e, nekvestionuojame. E, žmonių švietimas yra labai svarbus aspektas Afrikoje, tai suteikia žmonėm ateities perspektyvą. Ir mes dažnai kalbame apie priekybos politiką. Mūsų priekybos politika dažnai prieštarauja būtent mūsų tikslams iš tiesų mūsų prekybos politika ir žuvininkystės politika, pavyzdžiui, tik žalos pridaro Afrikos žmonėms. Pateiksiu Jums pavyzdį. Kai buvo panaikintos pieno kvotos, mes turėjome e, didelį pieno perteklių, buvo iš to pieno daromi pieno milteliai. E, ir ką mes padarėme, mes tada e, dalį tų pieno miltelių dempinginėmis kainomis e, pateikėme E, e, Afrikos rinkai. Ir pavyzdžiui, žinau, kad pavyzdžiui, Nigerijoje labai ženkliai e, krito pieno kaina dėl to, kad dėl to, kad labai pigiai buvo parduodamas pienas pagamintas iš mūsų pieno miltelių. Tai, tai ko mes tada stebimės, kad e, Afrikos ūkininkai neturi, neturi išgyvenimo galimybių? Jūs pats atkreipėte dėmesį į tai, kad jaunų žmonių ateitis Afrikoje yra labai prasta, jie neturi jokių ateities perspektyvų ir dėl to jie bando bėgti į Europą. Ir todėl e, čia e, aš pateikiau su pieno pramonė tik vieną pavyzdį, bet yra ir kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, yra vištienos pavyzdys. Mes e, labai pigiai eksportuojame vištienos produktus. Ir Ir pavyzdžiui, kalbant apie žvejybos politiką, e, Graikijos, Italijos, Ispanijos laivai e, prie Senegalo krantų žvejoja ir vėl sudaro neteisingas e, konkurencinė, iškraipo konkurenciją ir sukuria netinkamas rinkos sąlygas vietos žvejams. Taigi, komisarė, tokios yra problemos ir kaip mes galėtume pasiekti e, kažkokios pažangos, kaip galėtume e, priekybos komisarui, žemės ūkio ir žuvininkystės komisarui pasakyti, kad jie turi keisti savo politiką, nes e, jų politika iš tiesų e, nukerta mūsų vykdoma politika, vystimosi pagalbos politika. Apie tai reikia taip pat atvirai kalbėti. Jeigu mes kalbame apie mokesčių mokėtojų lėšų tinkamą panaudojimą. Pona Salafranka, dėkoju ponė pirmininkė. Manau, kad mes čia susirinkome tam, kad kartu su komisaru ir jo darbuotojais aptartume 2016 metų biudžeto įvykdymą. Ir galim, galime taip pat panagrinėti ir kitus klausimus. E, audito rūmų ataskaita rodo, kad yra tam tikras pagerėjimas pažanga, pavyzdžiui, kalbant apie klaidų lygį ir manau, su tuo galime ir pasveikinti komisiją, nes tai yra sėkmė. Taip pat aš galvoju, kad mes negalime kalbėti tik tai apie klaidų lygio mažinimą. Mes turėtume kalbėti taip pat apie tai, kaip geriau įgyvendinti vystimosi politikos tikslus, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie ateitį. Pone komisarė, norėčiau užduoti Jums klausimą. Nes dėja tuoj turėsiu išeiti į balsavimus kitame komitete. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad papildoma atsakomybė, e, kurios imasi Europos komisija, e, yra susijusi su labai sudėtingu finansų administravimu ir čia mes kalbame apie e, tikrai didžiulės lėšas. Todėl kyla klausimas, kaip ką jūs žadate daryti? Mes žinome, e, kokie yra sunkumai susiję su e, biudžetu. E, taigi, kaip, ką jūs darote, kaip jūs elgiatės su ta didžiulė jums tekusią atsakomybę? Ir ką jūs galėtumėte konkrečiai padaryti, kiek lėšų jūs skiriate uh, pavyzdžiui, tam, kad būtų e, kovojama su migracijos priežastimis. Ar turite kažkokius konkrečius skaičius ir ar jums reikia papildomo personalo, ar jūs, jum, jūs skiriate kažkokius papildomus darbuotojus. Norėčiau išgirsti atsakymą prieš išeidamas, nes tai yra labai svarbus klausimas. Aišku, mes nesitikime stebuklų. E bet tai yra svarbus uždavinys, e, labai sudėtingas uždavinys, tai tikrai sudėtinga problema atsižvelgiant į, tuos, e, į tą dabartinę migracijos problemą. Taigi, ar jūs turite pakankamai personalo, kad galėtumėte e, kovoti su šitais iššūkiais? Dėkoju, dėja, tam tikriems kolegoms reikia išeiti, todėl būtume dėkingi, jeigu jūs galėtume atsakyti užduotus klausimus. The... European Unions, European Commission in development uh, in. Dėkoju taip. E, dėkoju Jūsų komentarus dėl to, kaip reikėtų geriau kreipti Europos įstinio bendrabiavimo projektų pagalbą. Na, trumpą dieną aš grįžti prie išorės pagalbos valdymo ataskaitų ir prie pagrindinių veiklos ir to atvertinimo rodiklių. Norėčiau pasakyti ir priminti, kad lapkričio mėnesį DEFCO ir NIE direktorato atstovai atvyks bendrauti su jumis, kad būtų galima e, išsamei, kiek įmanoma išsameu, aptarti visas detalės ir suformuoti naują požiūrį, naują prieigą prie EMR, kad šios ataskaitos taptų tikrai efektyvę priemonę, efektyvių įrankių kuria būtų galima užtikrinti nuolatinę stebėseną ir atskaitomybę. Ar kad ją būtų galima naudoti per visą kiekvienos konkrečios programos veikimo laikotarpį. Toliau. Patikos fondui. Norėčiau pasiūlyti surenkti E, tematinę diskusiją dėl patikos fondų. Vėlgi, kad galėtume įvertinti, kiek jie gali prisidėti prie vystumo bendarbiavimo, kokią vietą gali užimti tarp vystumo bendarbiavimo įrankių ir kad galėtume suformuoti tokią savą priemonę, kuri būtų greita nes kol kas mes per daug įstrakme į kitų veikėjų patikos fondus. E, jungtinių tautų, tautų, pavyzdžiui, veikla, čia pasaulio bankas. Ir trūk, trūksta mūsų pačių veikla šioje srityje. Trūksta mūsų patikos fondų, tad gal kartu e, dirbkime ir ieškokime būdų, kaip efektyviausiai užtikrinti tokias priemonės veikimą, ypač turint galvoje, E, naujos daugiametės programos kontekstą. O tas kontekstas labai svarbus beje. Dauguma garbiųjų parlamento narių pasiūlymų bus įtraukiami į diskusijas dėl e, daugiametės finansų programos. Taip pat kalbėjome apie klaidų lygį ir vieną susisį aspektą, tai yra dokumentacijos trūkumą. Taip, reikia turėti galvoje, kad e, vystamo bendrabiavimo priemonės gyvendinamos turbūt rizikingiausiose ir labiausiai nenuspėjamose sąlygose. Taip pat ir aplinkoje labai sutingoje tokie mūsų partneriai visam pasaulyje. Tad tai, kad trūksta kartais duomenų ar dokumentų, kad jie nėra iki galo tinkami. Na, šis klausimas yra visai kitoks. Negu, pavyzdžiui, e, negu, pavyzdžiui, ties atvejais, kai iš Europos e, biudžeto finansuojami projektai pagal sanglaudos ar žemės ūkio fondus Europoje. Arba, tarkime, visai kas kito, jeigu finansuojami projektai viso e, Gvinėjai ar kur nors kitur pasaulyje be abejo, kaip buvo pastebėta, tikrai labai svarbus dalykas yra. Reikia laikytis bendrų ir griežtų gairių, kurios leistų griežčiau laikytis standartinių procedūrų ir užtikrinti tas, tas e, procedūras, e, taip pat ir kad jos būtų pagrįstos tinkamas dokumentais, kiek tik to reikia. Toliau. E, e, vystimosi fondų panaudojimas. Taip, labai svarbus dalykas yra. Ir mūsų vertinimu tai yra labai svarbus veiksnys tvarios plėtros kontekste. Vienas svarbiausių veiksnių. Ir mes manome, kad tai padės įgyvendinti ne kokią nors vieną ar kitą darnės plėtros tikslą, bet tai padės mums e, dirbti įvairiose srityse ir paremti įvairius projektus, tiek e, darbėtų kūrimo, augimo. Ir visą tai rems e, visų kitų darnos vystimos tikslus pasiekimą. Ir kitą lapkritį veiks ES ir Afrikos Sąjungos viršūnų sutikimas, kur daug dėmesio bus skiriama investicijoms į jaunimą. Manome, kad ir geras kelias pirmyn, kuris ypač svarbus Afrikai, bet ne tik Afrikai. Manome, kad jaunimo įtraukimas į ekonominius e, ir politinę ir socialinę šalies perspektyvą yra itin svarbus dalykas. Toliau. Esame parengę naują išras veiksmų planą. Ir taip pat yra numatytas Europos turės plėtros fondas, kuris lydi šį planą ir siekiame, kad prie šių priemonių veiklos prisidėtų taip pat ir viešas sektorius, privatus sektorius savo investicijomis, kad būtų galima plėtoti partnerystės. Tad labai svarbu, kalbant apie šį naują instrumentą, kad būtų galima tinkamai matuoti šios priemonės poveikį, kiek ta priemonė padeda kovoti su nereguliarios migracijos priežastimis. Ir tuo pačiu, kiek ta priemonė prisideda prie augimo ir darbo vietų kūrimo mūsų šalyse partnerėse. Būtent todėl mūsų sukurta programa tikrai, tikrai didelis žingsnis pirmin yra reikia vis tik žiūrėti ne tai, kiek, kiek lėšų įdedame į mūsų vystamo bendradarbiavimą, bet tik žiūrėti rezultatus. Turbūt čia svarbu ne duomenis apie pinigus, o apie svarbiausia yra žmonės, kurie gauna naudą iš mūsų projektų. Praeisiais metais pradėjome dirbti dar labiau orientuodamės į rezultatus, tai traukime į savo ataskaitą kasmetinę ataskaitą. Ir e, štai parengėme brošiūrą, kur e, kalbame apie žmonės, kurie gautų skirtos naudos iš mūsų projektų. Nes jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie pinigus, apie, tarkim, milijardus e, eurų, kurie skirti tai ar kitai programai, tai labai dažnai žmonės nesupranta, ką tai reiškia. Dažnai bie mūsų šalyse patys žmonės iš viso net ir nesupranta, kiek yra tas milijardas bet jeigu štai pasakom, kad milijonas 300 tūkstančių žmonių gavo kažkokios naudos iš įvairių programų, kurios, pavyzdžiui, siejasi su maisto saugu, sauga ir e, tinkamos pitybos užtikrinimu, arba kad, pavyzdžiui, 30 milijonų vaikų gavo galimybę pradėti pradinį mokymasi. Štai yra ta informacija, kur yra įdomi ir mes sieksime tai toliau plėtoti kartu su jumis, su parlamentu, su biudžeto kontrolės komitetu. Sutarsime vis labiau ties rezultatais. Toliau. Dėl su migracijos jūsų elementų mūsų patikos fonduose. Aš... Taip, iš dalies tie fondai remia pasienio apsaugos tarnybas kad e, padėtume stabdyti migratų judėjimą iš tų šalių. Bet pažiūrėkime, koks yra tų patikos fondų projektų turinys. Ir matome, kad tas tikrai nėra tas tiesioginis e, pasienio apsaugos ar kariuomenės finansavimas. Mes neperkame kažkokios karinės įrangos, kuri leistų šalis patiniams geriau kontroliuoti sienas. Ne, Ten dažniausiai kalba eina apie sienų valdymą, pavyzdžiui, mokymus arba įgalinimą, geresnio sienų valdymo užtikrinimą. Ir tai dera su taikos ir saugumo e, tikslais e, mūsų šalisne partnerėse. Tad, kuomet vykdomi su migracija su jie projektai, kurie taip pat yra ir vystymo bendradarbiavimo projektai, ir e, kuriais siekiama reaguoti į, ne, į nereguliarios migracijos rautus iš tų kilmės šalių. Tai jeigu dalis pinigų yra skiriama šiems klausimams, tai, tai nereiškia, kad pinigai nukreipiami į, į, į kažkokią kitą sritį. Ne. Šie dalykai yra susiję. Skurdo mažinimas mažina migracijos rautus. Ir e, geresnis vystimas užtikrinimas taip pat reiškia, kad mažės migracija. Tad e, yra svarbi sąsaja tarp migracijos ir vystimosi. Ir tai yra svarbus elementas mūsų vystimosi projektuose. Toliau. Prekybos politika ir ekonominio bendradarbiavimo sutarimai. Ir e, klausimas dėl didesnio nuoseklumo tarp skirtingų politinių priemonių. Uh, Taip, čia reikia dar daugiau padirbėti įvairiose politikos rytise. Daug mūsų kitų politinių sričių siejasi su vystimosi politikos rytimis ir priekyba, aišku, yra viena tokių sričių. Turime Afrikos patysės sustarimų tinklą, kurį toliau plėtojame, kotonų yra sustarimas, yra atskiri sustarimai su Afrikos šalimis, Ramio vandenų šalimis, Karibų regiono šalimis. Bet aš pasakyti, kad keitėsi mūsų prioritetai dėl šių sustarimų. Nes iš pradžių buvo laikomasi pozicijos, kad tai visų pirma yra muitų ir laisvos prekybos klausimas. Bet mūsų prieiga, mūsų sampratos dabar jau yra, kad ekonominės partnerystės sutarimas visų pirma turėtų užtikrinti geresnę gamybą, geresnės gamybos galimybės, vertės grandinių kūrimą šalyse partnerėse, kad e, to šalis galėtų gaminti aukštesnės vertės prekes, kuriamis galėtų prekiauti. Taip pat e, mes vertiname, kad ekonomikos partnerystės sustarimai turėtų taip pat padėti didinti regioninę ekonominę integraciją, gal ir politinę integraciją įvairiose pasaulio e, regionuose, tiek Afrikoje, tiek Ramio vandenino regionuose, tiek Karibų jūros regione. Ir tik, tik po to, pa, jau pasiekus šios tikslus, galime kalbėti apie veiksmingą laisvąją priekybą ir e, prieigą be muitų prie ES rinkos ir prie mūsų partnerių rinkų. Todėl aš visiškai sutinku, kad sąžininga priekyba yra esminis veiksnys, siekiant uh, užtikrinti šalies vystimasi. Ir todėl taip pat mes daug dėmesio skiriame ir į gamybos sektorių, į ver vertės grandinių kūrimą ir kitus panašius elementus. Toliau sienų valdymas ir migracija. Na, šiaip prie to dar sugrįžti. Ir taip pat prie saugumo ir e, taikos e, elementų mūsų programuose. Visos mūsų priemonės taip pat ir taikos ir saugumo prie, priemonės. Pasakytina, kad didžioji dalis e, 96 procentai mūsų priemonių yra skiriama tiesiogiai kaip, kaip pagalba vystimuisi. Norime dar, dar gerinti šį, šią dalį, šį rodiklį, bet tikrai nėra jokios kalbos apie lėšų skirtų vystimuisi nukreipimui kitas ir tas. Nes jeigu tai būtų daroma, tikrai neturėtume tokio rodiklio. vėlgi per kitą e, daugiametės finansinės programos svarstymą bus galima galvoti apie efektyvumo didinimą. Pagal dabartinę programą numatyta 60 milijardai humanitariniai, e, humanitarinės pagalbos, e, saugumo ir taikos bei vystimosi e, priemonių biudžetams ir tų priemonių iš viso yra 15, kurios iš dalies yra fragmentuotos. Tad galima galvoti, kad būtų galima optimizuoti visą šią sistemą, galbūt optimizuoti priemonių skaičių, galvoti apie finansavimo klausimus. Toliau. Kitas klausimas yra mūšiai ištekliai. Kalba e, biudžetai siekia 60 milijardai plus 30 milijardų, vadinasi 90 milijardai skiriama humanitariniams tikslams, taikos ir saugumo tikslams ir visą tai gyvendina kolegos komisijos tarnybose. Tačiau pasakina, kad vis tik Europos komisija na, nėra vystimosi agentūra. Nedaug ką mes tiesiogiai darome. Turime dirbti su partneriais. Briuselyje centrinėje būstinėje bei mūsų delegacijose. Yra kolegų, kurie dirba vien tik šiais klausimais, kurie užsima būtent vystimosi finansais ir šiuo klausimu. Tačiau darbuotojų skaičius mažėja, kurie dirba šią srityje. Ir mes norėtume didinti mūsų darbuotojų efektyvumą, mūsų didinti išteklius ir Kol kas nemanome, kad reikės didinti darbuotojų skaičių. Darbuotojų, kurie dirba su projektų gyvendinimu. Kol kas, kol kas to nereikalauja visas šias priemonės šias rytyje. Dėkoju. Dėkoju komisarė už išsamius atsakymus į kolegų klausimus. Dabar galbūt galėtume sugrįžti prie auditorumo atstovų ir paprašyčiau pono Jūs, ponė Era, jūs, ce, ponė Cera, jūs paskutinis kalbėsite. Tai, ponė Itelė, galbūt dabar jūs. Na, dėkoju. E, mums netiek daug buvo skirta klausimų, tačiau š, norėčiau pasakyti štai ką. E, daugelį klausimų buvo išsakyti tas e, pageidavimas, kad biudžetas būtų sudaromas labiau atsižvelgiant į veiklos rezultatus. Suprantame, kad toks yra parlamento noras, tai mums labai svarbu bus į jį atsižvelgti. Dėkoju. Dėkoju už jūsų indėlį į, į, į vairius skyrius ir visą kitą indėlį, ponė Zelė. Thank you, Derek. You, Derek, and, uh, dėkoju Derekai, dėkoju komisarui už jo pateiktą informaciją. Dauguma punktų, kuriuos jūs išvardinote, ponė komisarė, e, mum, mums iš tiesų reiškia vaisingą bendradarbiavimą. E, ir aš manau, kad tai yra geras ženklas, kad buvo užduota tie klausimų susijusių su vystimosi pagalba. Man atrodo, kad tai yra geras ženklas kad e, kuris rodo, kad vystimosi politika tampa vis e, svarbesnė politikos rytimi. Pavyzdžiui, anksčiau Vokietijoje, e, e, kai pavyzdžiui, buvo ministerijoje skiriamas koks nors postas, tai dažniausiai tai būdavo vystimosi ministras. Dabar požiūris į vystimosi politiką keičiasi. E, matom, mes pastebime, kad mes gyvename ne saloje ir kad e, tai, kas vyksta pasaulyje, e, turi įtakos ir ES, tai yra mūsų ateičiai. Ir todėl yra labai svarbu bendradarbiauti su e, Afrikos, Azijos, artimųjų rytų šalimis. Ir man atrodo, kad parlamentas e, šioje srityje tikrai bus geras partneris. Uh, Toliau patikos fondų e, klausimas ir to matomumo klausimą jūs tarsi atsakėte. E, iš tiesų mintis nėra blogos, kaip būtų galima e, gauti daugiau lankstumo ir e, galbūt lėšos iš tų programų, kurios nėra tokios svarbos ar iš tų sričių būtų galima jas perkelti į E, kitas programas, kurios geriau padeda įgyvendinti mūsų tikslus. Ir būtų taip pat labai svarbu, kad būtų pritrauktos papildomos lėšos iš papildomų donorų. Tai yra, kad tą patikos fondą jį lėšą skirtų ne tik e, ES arba kelios valstybės narės. Man atrodo, kad čia tikrai dar yra labai daug e, į, įvairių įmanomų veiksmų. Ir, e, turint omenyje tai, kad e, prašant e, didinti e, finansavimą ir personalą, kol kas į tai nebuvo sureaguota ir kaip visuomet su administracija yra taip, kad dažnai e, pamirštamas pagrindinis tikslas ir viskas, visas dėmesys skiriamas administracijai ir administravimui. Tai tikiuosi, kad su e, E, patikos fondo Afrikai taip neatsitiks. E, tie pagrindinės veiklos rodikliai ir veiklos ataskaitos yra e, svarbios mums vertinant veiklos rezultatus ir kai kuriuose ataskaitose perskaičiau, kad pavyzdžiui, tam tikrose ES delegacijose nėra pakankamai tinkamai apmokyto ar tinkamai išsilavinusio personalo. Ir tai, pavyzdžiui, e, susiję E, su tomis rytimis, kurioj, kurioms mes teikiame biudžeto paramą. Ir pagal vieną generalinio direktorato ataskaitą e, visos išlaidos, kurios skiriamos e, šiai sričiai, yra did, įvardinamos kaip lėšos susijusios su didelė rizika, bet biudžeto parama kaip tik yra susijusi su maža rizika. Todėl nežinau, ar mes galėtume pasiekti tų tikslų, e, kurie ir yra biudžeto paramos tikslai. Ir aišku, čia yra jau kitas klausimas ir čia galbūt reikia e, klausti tose šalise, klausti tų vyriausybių, ką jos padarė iš tų lėšų, kurias jos gavo per biudžetinę paramą. Bet e, dažnai e, Europos parlamento delegacijai ar ES delegacijoms suteikiama labai mažai informacijos šiais klausimais, taigi čia dar galima tobulinti. Ir galiausiai, man atrodo, ponė pirmininkė, kad leisite man dar dvi minutės pakalbėti. E, sienų kontrolės, sienų valdymas. E, čia turėtume būti atsargus ir kad netitiktų taip, kad siekiame gero tikslo, bet pasiekėme visiškai priešingų dalykų. Ir e, iš tiesų buvo skirta labai daug lėšų e, sienų apsaugai, kad būtų įsteigtos e, pasieniečiams atitinkamos e, darbo vietos, buvo e, skirta e, laivų. E, viskas yra gerai, bet žmonės Čado e, pietvakariuose yra gyvulių augintojai ir jie, pavyzdžiui, buvo įpratę e, į Nigeriją vesti savo e, gyvulius. O dabar jiems ta siena yra uždary, uždaryta ir kadangi Čadas yra bankrutavęs, tai tai e, kariai ar pasieniečiai, kurie negauna atlyginimo iš Čado e, valdžios, jie susirenka tuos pinigus iš e, gyvulių augintojų. Ir e, todėl keli tūkstančiai žmonių iš Čado ežero regiono buvo perkelti gyventi į kitas vietas, e, kad e, Čado kariams būtų ten vietos. Ir tie 116 116 perkelt, tūkstančių perkeltų žmonių dabar e, gyve, gyvena e, kitose kaimuose ir jie. Ir e, jiems ten yra su, visai kitokios gyvenimo sąlygos ir manau, kad mes taip pat turime e, į tai atkreipti dėmesį ir užkirsti kelią tokiems e, konfliktams ir, pavyzdžiui, gyvulių augintojams, pieno ūkininkams e, taip pat reikėtų sudaryti atitinkamas sąlygas, versti savo veiklą. E, kita vertus, mes norėtume padėti toms valstybėms, kad jos patys, pačios savo padėtų, kad, pavyzdžiui, jos vykdytų kovą su terorizmu ir Pavyzdžiui, buvo finansuotas didžiulis e, Čado saugumo e, darbuotojų apmokymo centras. Tik tai vidaus reikalų ministras pasakė, e, tam, kad juos mokytume, reikia e, ginklų, o mes negalime finansuoti e, tokių dalykų išvystimosi pagalbos. Taigi tame centre e, nevyksta jokie mokymai. Taigi dažnai e, būtų tikslinga pamastyti apie tai, kaip reikėtų pagerinti bendradarbiavimą. Turėtume tą padaryti visi kartu, bet jūs e, paminėjote tuos e, punktus, e, E, kuriuose jūs norėtumėte stiprinti bendradarbiavimą pagal kitą daugiametę perspektyvą. E, buvo pateikti jums klausimai raštu, jūs pateikėte juos atsakymus, norėčiau jums padėkoti ir aišku, mielai pasakysiu jums, kad mes čia biudžeto kontrolės komitete esame suinteresuoti tuo, kad vystimosi politika e, būtų svarbi ir kad atitinkamai būtų skiriamos lėšos iš biudžeto tai politikai. Dėkoju ponė Celler už baigiamasias pastabas. Ir dabar baigiame nagrinėti šį punktą. Pereiname prie 13 darbo tvarkės punkto. Tai yra 8, 9 ir 10 ir 11 Europos vystimosi fondai. Ir ponui Itala perduosiu žodį. Dėkoju pirmininkė, garbus parlamento nariai. Po šios išsamios diskusijos aš kalbėsiu trumpai. Europos vystimosi fondai naudojami finansuoti vystomę pagalbą bendradarbiaujant su Afrikos, Karibų ir Ramio vandenino šalimis ir užjūrio teritorijomis jau 16 metų. Šiandieną e, mūsų nuomonė dėl e, sąskaitų patikimumo ir įplaukų E, pastovumo yra teigiama, kaip ir ankstesniais metais, kai dėl e, mokėjimų teisėtumo ir e, pastovumo mes esame pateikę iš ankstinę nuomonę, kadangi šie mokėjimai paklaidos yra veikiami tiesiogiai. Paklaida mokėjimų yra 3,3 procent, procentai, tai šiek tiek mažiau nei praeitais metais. Jeigu biudžeto parama E, yra atskirta nuo šio simties, tuomet e, paklaida apskaičiuoti yra 4,4 procento. Iš 143 sandorių, kuriuos auditavome, 26 e, buvo išmatuojamos paklaidos, dviejais atvejais iš 26 komisija turėjo pakankamai informacijos užkirsti kelią, aptikti ir ištaisyti klaidas, tačiau ši informacija nebuvo panaudota. 10 atvejų iš 26 sandoriai e, buvo audituojami kito, kitų auditorių ar buvo tikrinamos išlaidos, tačiau klaidų nebuvo aptikta tų klaidų, kurias radome mes. Dauguma paklaidų, didžioji dalis paklaidos lygio, 32 procentai, yra susijęs su e, viršųjų pirkimų taisyklių nesilaikymu. Aptikome atveju, kuomet kontraktai buvo, sutartys buvo pasirašytos netlikus tinkamos atrankos procedūros arba kai e, skaidrumo ir lygiateisiškumo principų e, viešuosiuose pirkimuose nebūdavo laikomasi. 2016-aisiais DEFCO generalinis direktorius praplėtė metinės veiklos ataskaitos išlygą, taip pat ir subsidijoms bei programų samatoms pagal netiesioginį valdymą. Tai atitinka mūtų, mūsų rekomendacijas ir pastebėjimus tiek šioje, tiek ankstesnėse metinėse ataskaitose. Nors ir likutinė e, paklaida nesiekia 2 procentų svarbos ribos, daugiau neigu, negu pusė metinių išlaidų vis dar patenka į išlygos sritį. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. Galbūt dabar komisaras norėtų atsakyti, o paskui žodį perduosiu pranešėjai. Dėkoju, garbus nariai audito rūmų atstovę. Norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Kapel, už tai, kad pristatė audito rūmų metinę ataskaitą dėl Europos vystimosi fondo. Džiaugiuosi, kad dauguma rūmų rekomendacijų iš ankstesnių metų buvo įgyvendintos. Tas pats pasakytina ir apie šių metų rekomendacijas, kur kurias komisija priima ir mes tenksime, kaip galima labiau jas taip pat įgyvendinti. Tai, kad tikėtiniausia klaidos lygis nukrito nuo 3,8 iki 3,3 procentų, buvo nulemta to, kad audito rūmai gerai padirbėjo anksčiau ir pateikė rekomendacijas, kuriamis remdamasi komisija siekia nuolat gerinti savo kontrolės sistemas. Pasikartosiu, kad esu tvirtai įsipareigojęs ir toliau mažinti klaidos lygiai, nepaisant sudėtingo e, konteksto, kuriame dirbame. Kaip žadėjau, norėčiau sugrįžti prie išlygos dėl Afrikos taikos priemonės valdymo. Kodėl tai svarbu? Ogi todėl, kad, kaip aš minėjau, taika ir saugumas arba jos trūkumas e, turi didžiulį poveikį Mm, mūsų vystimosi darbui ir rezultatams. Todėl nusprendėme palikti šią išlygą, kadangi, nepaisant žymios pažangos, e, tam tikri pavojai dar išlieka. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su Afrikos Sąjungos komisija, kad e, ištaisytume e, nustatytus e, kontrolės trūkumus. Ir mes labai rimtai atsižvelgiame į rekomendacijas, e, kad e, kaip galima greičiau sėkmingai e, išpildytume e, ramščių vertinimą. Tuo metu švelninančios priemonės ir toliau yra įgyvendinamos, e, užpildant aptiktas spragas praėjusiame ramščių vertinime, ypač kalbant apie apskai, atskaitomybę ir viešųjų pirkimų sistemas. Šios priemonės apima eksantę pirkimų planų tvirtinimą sutarčių procedūrą, taip pat e, paskutinį mokėjimą tik gavus teigiamus audito rezultatus ir sustiprintus mon... stebėsinos mechanizmus. Garbus nariai, mūsų bendradarbiavimas pagal Europos vystimosi fondą, taip pat ir pagal ES biudžetą ir toliau yra labai veiksmingas ir susitelkdami į nuolatinį teigiamą rezultatų siekimą mes ir toliau gerinsime architektūrą skirtą geresniam e, e, darbo valdymui ir ataskaitų teikimui. Dėkoju už jūsų mm, nuolatinę paramą ir konstruktyvų indėlį. Dėkoju. Dabar ponia Kapel pranešėja. Dėkoju. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti auditorumo atstovui ir komisarui. Iš tiesų, šiametinėje ataskaitoje, šiametinėje, šiametinėje ataskaitoje matome teigiamų dalykų, kad sumažėjo klaidų lygis ir tai yra susijęs su tuo, kad komisija e, vys, e, vykdydama šitos fondus, administruodama juos atsižvelgia į auditorumų pastabas. Girdėjome, kad e, 3,3 e, procentai yra, e, yra e, klaidų lygis ir iš 134 sandorių tik 26 yra susijęs su klaidomis. Ir iš tiesų mes turėtume didinti kontrolę ir tą rekomenduoja taip pat ir auditorumai, ir taip pat turėtume vykdyti jo rezultatus orientuotą stebėseną. Ir kaip sakė komisaras, įvesti eksantį e, e, valdymo planų tikrinimą. Taigi mes turėtume e, sumažinti e, klaidų riziką susijusią su lėšų skirimu. E, ir tikėkime, kad jeigu įvykdysime tuos, tas rekomendacijas kitais metais, konstatuosime dar mažesnį klaidų lygį. E, fondai keičiasi e, nes jų valdymas keičiasi, nes jie yra administruojami pagal finansinę programą iki 2020 metų ir turime turėti omenyje, kad E, tas fondas yra paga, svarbiausia pagalbos priemonė e, vystimosi e, pagalboje, vystimosi politikos rytyje, bendradarbiaujant su Afrikos ir Azijos šalimis ir iš tiesų finansuojamos priemonės, kurios yra svarbios toms šalims ir, ir taip pat yra remiamas privatus verslas paskolų būdu. Taip pat yra labai svarbu, ir tai jau buvo šiandien paminėta kelis kartus, kad, kad e, lėšų panaudojimo veiksmingumas turėtų e, stiprinti politikos ir vystimosi e, tikslų e, įgyvendinimą. Bet taip pat reiktų nepamiršti ir tokių tikslų kaip e, kova su klimato kaita ir kova su migracija. Ir komisaras šiandien paminėjo patikos fondą. Iš tiesų yra labai svarbu paminėti, kad iš to e, fondo yra e, remiama sienų apsauga, o tai prisideda taip pat prie stabilumo kūrimo, bet, bet taip pat e, tas fondas iš tiesų atsižvelgia į aktualias, aktualius visuomenės iššūkius ir su migracija susiję projektai šiuo metu yra esminis aspektas ir aš tikiuosi, kad e, ateityje mes dar labiau koncentruosimės į šiuos projektus. Ir e, nors mes tą nuolat minime, tačiau kol kas situacija nepagerėjo. E, nepagerėjo kova su skurdu, e, migracija nesumažėjo, taigi mes manytume, kad reiktų į tai atsižvelgti. Taip pat ir šiemetinėje ataskaitoje dėkoju. Komisarė, ar jūs norite į ką nors reaguoti? Tada ponas Dehovski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti auditorumams, e, pranešėjai ir ponui komisarui, kad jis asmeniškai atvyko pas mus. Man atrodo, kad e, e tai, kaip jis yra pasiruošęs šiandieniems diskusijoms, e, rodo, kad komisijai ši tema yra labai svarbi ir man iš tiesų patiktų, jeigu komisarai visuomet taip pasiruošę ateitų į mūsų komitetą. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta, e, galėčiau padaryti. E, norėčiau grįžti prie išvadų auditorumų ir užduoti dar kartą tą patį klausimą komisijai. E, nuolat kalbama apie lėšų iš fondų panaudojimą ir dažnai matome, kad būtent tas lėšų panaudojimas įtakoja tam tikras klaidas. Ir manau, kad lėšų panaudojimą mes turėtume griežčiau kontroliuoti. Ir dažnai būna, pavyzdžiui, net, nebūna dokumentų susijusių su atlyginimu mokėjimu. Tai yra ne, e, neįrodoma, neįrodim, neįrodomi tie mokėjimai. Todėl čia yra E, puikios sąlygos sukčiavimui e, sukūriamos. Ir aš matau, kad kasmet mes kartojame tas pačias pastabas. Jeigu šiometinę ataskaitą palyginčiau su praėjusiu metu ataskaita, mes matome, kad yra nuolat kritikuojami tie patys dalykai. Pavyzdžiui, kad, e, kad kalbant apie įplaukas nebuvo jokių didelių klaidų E, anksčiau ir tai buvo. Tiesiog klaidos buvo susijusios su tuo, kad trūko tam tikrų dokumentų. Bet Bet juk negali būti taip, kad e, auditoriai klausia dėl, e, pavyzdžiui, prašo tam tikrų dokumentų įrodančių atlyginimų mokėjimą ir negalima pateikti jiems tų dokumentų. Pranešėja uh, klausia komisijos, ką jinai ketina daryti, kad e, būtų veiksmingiau kovojama su klaidomis ir kad klaidų lygis ir toliau mažėtų. Taip pat aš pritariu audito rūmams dėl to, kad komisija turėtų išsameu tikrinti e, atskirų projektų veiklų finansavimą ir lėšų skirimą jiems, nes dažnai yra taip, kad senos sutartis baigėsi, jų galiojimas e, baigėsi ir tada nebesudaromos naujos sutartis, dėl to ir sumažėja klaidų skaičius. Taip pat yra e, lėšų, kurios E, kurios dar nėra paskirtos, nepanaudotos projektams, tai yra 3 milijardai 903 milijonai eurų. Tai norėčiau paklausti komisijos, kaip čia taip atsitiko. Pone komisarė, ar norite atsakyti užduotus klausimus? Dėkoju, gerbiami e, komiteto nariai, e, gerbiamas pirmininkė. Europos vystimosi fondas iš tiesų yra, e, kalbant apie jį, e, daug dalykų, kuriuos mes čia aptarėme, yra susijęs su projektų įgyvendinimais. Ir mes čia vėl kalbame apie biudžeto paramą, apie e, patikos fondo veiklą, nes būtent didžioji dalis patikos fondo yra finansuojama iš Europos vystimosi fondo rezervų. E, Todėl mes norėtume e, labiau negu anksčiau koncentruotis į savo pačių, į mūsų pastangas. Ir toliau mažinti e, e, klaidų lygį susijusių su Europos vystimosi fondu, nes dabar tas klaidų lygis yra didesnis negu e, biudžetiniuose projektuose. Ir mes generalinėme direktorate patvirtiname veiksmų planą, kuriame nagrinėjamos audito rūmų rekomendacijos. Tai, tai būtent tokiu būdu mes bandome mažinti klaidų lygį Ir būtent mums pavyko pasiekti tokio klaidų sumažėjimo, kuris yra žem, dabar žemesnis negu ta svarbos riba, o tai ir yra mūsų pagrindinis tikslas. Kalbant apie tam tikrus veiksmus, kurie buvo finansuoti iš Europos vystimosi fondo, matome, kad e, kai tam tikra patirtis ar kai kurios pamokos kurios susijusios s, e, s, e, su tuo, kad, pavyzdžiui, galbūt bus daugiau lankstumo pagal naują finansinę perspektyvą, ypač kai bus e, kalbama apie pagrindinių, jau vykstančių projektų finansavimą, nes apie 20 procentų iš 40 milijardų eurų skirtų per septynius metus mes e, turime 20 procentų rezervą, kurį būtų galima lankščiau panaudoti, e, kovojant su tam tikrais iššūkiais arba skiriant tam tikrus prioritetus. Yra E, svarbu paminėti, kad e, daugiametės finansinės perspektyvos programavimo laikotarpiu nėra, e, jis neapima visų sumų. Dėl to lieka tas lankstumas ir jis išliks ir kitoje finansinėje perspektyvoje. Kita, kita, ir tai yra labai svarbus aspektas. Mes ir toliau uh, E, pagal mm, daugia, kitą daugiametę finansinę programą e, sieksime tokių veiksmų. Ir šis fondas, Europos vystimosi fondas, yra e, susijęs su tuo, kad yra gana lankščiai parenkamos nacionalinės programos Pavyzdžiui, dabar turime e, siaubingas e, Karibų regiono uragano pasiekmes ir manau, kad mes turime į tokius dalykus e, staigiai reaguoti ir e, mes čia kalbame ne tik apie humanitarinės krizės sprendimą, bet taip pat atstatymo pagalbą, kuri yra skiriama iš Europos vystimosi fondo rezervo. Ir E, tai yra susiję, pavyzdžiui, su nacionalinėmis tų šalių, kurias labiausiai palėtė e, uraganas e, programomis. Ir būtent pagal tas programas yra staigiai skiriamos lėšos. Todėl aš tikiuosi, kad ir at, pagal ateities daugiametį finansinį, daugiametį finansinę programą išliks tokia, toks lankstumas projektų. Todėl ir manau, kad yra tikslinga kalbėti apie kiek įmanoma geresnį lėšų iš šito fondo panaudojimą. Aišku, yra tam tikri elementai, kuriuos reikia, e, apie kuriuos reikia kalbėti Ir mes matome, kad biudžeto kontrolės komitetas ir Europos parlamentas apskritai bus svarbus mūsų partneris ieškant e, būdų, e, kad e, Europos vystimosi fondas e, ir pagal ateities daugiametį finansinį pra, planą išlaikytų savo svarbumą ir e, galėtų įtakoti mūsų vystimosi tikslų siekimą. Dėkoju, komisarė. Pone Italą, ar norėtumėte atsakyti? Taip, dėkoju, pirmininkė. Trumpai e, pakomentuosiu e, tą nuomonę dėl to, kad reikia griežtos kontrolės, nes kitaip gali prasidėti sukčiavimas. Taip, sutinku. Ir kaip tai padaryti? Tai aišku, mano asmeninė nuomonė, ne auditorumų požiūris, bet manau, kad reikia atlikti auditus vietoje. E, aš jau supratau, kad jeigu atliksime tik tai dokumentų patikrą, to nepakaks. Reikia atlikti auditus vietoje. Taip geriau aptiktume neteisėtas išlaidas ir galimą sukčiavimą. Uh, our rapporteur, Mrs. Uh... Pranešėja, ponia Kapel. Aš norėčiau taip pat kai ką pridurti. Man atrodo, kad auditas vietoje yra tikrai geras dalykas ir tai yra labai svarbu, e, kalbant apie biudžetinę pagalbą, o, o jos kiekis yra didelis, tai yra 25 procentai. E, todėl norėčiau užduoti su to susijusi klausimą komisarui, ar komisija e, galvoja apie kažkokias priemonės, kad būtų mažinama biudžetinė parama iš Europos vystimosi fondo ir kad būtų išlaikytas tuo pačiu tas lankstumas, apie kurį jūs kalbėjote, kad pavyzdžiui būtų galima lankščiai reaguoti į tokias krizes, kaip pavyzdžiui uraganas Karibose e, nes tai ir yra šito fondo tikslas. Taigi, ar jūs manote, kad sumažinus biudžetinę paramą būtų galima išlaikyti tą lankstumą? Komisarė, ar norėtumėte atsakyti šį klausimą? Taip. Europos vystimosi fondo lankstumas yra labai svarbus bruožas. Norėtume, kad jis išliktų. Tačiau tai yra bendra veikla, bendra misija siekiant išlaikyti finansinio reglamento lankstumą, kurį tvirtino taip pat ir parlamentas. Tačiau tuo pat metu reikia išsaugoti ir bendrą gebėjimą užtikrinti skaidrumą, operacijų skaidrumą, auditavimą ir taip toliau. Svarbi e, vaistymosi fondo e, savybė, jį įgyvendinant, yra galimybė pasinaudoti biudžeto paramos fondais. Na, mes nedidiname biudžeto paramos dalies Europos vystimosi fonde. Tai dabar priliksta maždaug apie 20, 25 procentam visų e, vystimosi fondo lėšų. Norėtume palikti šį lygį, tačiau norėtume pagerinti, padidinti ex ante ir ex post kriterijų galimybę Taip pat e, norėtume ir toliau vykdyti politinį dialogą su pa, šalimis partnerėmis dėl kriterijų įgyvendinimo, kurie yra būtini e, biudžeto paramos e, skirimui. Todėl norėčiau iš tikrųjų sustiprinti mūsų bendradarbiavimą, numatant tinkamą reglamentavimo bazę, finansinio reglamentavimo bazę, kuri leis reiktų užtikrinti e, biudžeto paramos veiklą siekiant nustatytų tikslų. Ja, besten Dank. Guten Morgen, Herr Kommissar. Dėkoju. Labas rytas. E, atsiprašau, komisarė, nes buvau susitikime su šimtais e, verslininkų iš Prancūzijos. E, dėl to pavėlavau kolega Celer. Dėkoju, ponia komisarė, už tai, kad jūs įvertinote e, Europos vystimosi fondą, tačiau mes žinome, kad tas fondas yra ribotas tiek laiko prasme, tiek regioninių poveikių. Ir tai vienas iš esminių uh, E, aspektų bendradarbiaujant su AKR valstybėmis. E, tas bendradarbiavimas grindžiamas kotonų susitarimu, e, bet 2020 metais baigs galioti tas susitarimas ir mes nežinome, kas bus toliau su kotonų susitarimu ir neaišku, ar išliks tas Europos vystimosi fondas, ta forma, kokia jis dabar yra, ar jis bus kaip atskiras fondas, kuris nebus biudžeto dalis. Taigi, kaip Jums atrodo, kokia yra šito kotonų susitarimo ateitis? šalis ir e, kas atsitiks su vystimosi fondo lėšomis. Ar yra, ar yra tokia perspektyva, kad jeigu, pavyzdžiui, bus nepratestas kotonų susitarimas, tos lėšos, e, e, kurios skirtos vystimosi politikai ir konkrečiams projektams, taps Europos biudžeto dalimi ir nebus galima jų naudoti e, 72 e, valstybėms, su kuriuom bendradarbiavame pagal e, kaip AKR, e, ar, ar, ar tiesiog tai bus skiriama kaip vystimosi pagalba. Manau, kad apie tai reiktų taip pat diskutuoti. Yes, important... Dėkoju už šį labai svarbų klausimą. Taip, sutinku. Šiuo metu Nėra iškumo pakankamo, kas bus dėl partnerysčių pokotinų sustarimo. Kol kas neturime iškos vaizdo, kaip ir EDF veiks po 20 metų, taip pat po šio daugiametės finansų programos. Na, mano vertinimu vis tik yra tam tikrų optimistinių elementų. Uh, kokia bus sistema po kotonų sustarimo. Manau, kad su valstybėmis narėmis bei kitais partneriais, kuris bendraujame AKR šalise, po truputį jau formuosim tikras vaizdas dėl sustarimo po kotonių, kuris galbūt labiau pridarintas prie regiono specifikos ir taip pat išsaugotų visas vertingasias kotonų sutarimo dalis, įskaitant skyrius apie dėl žmogaus teisių, teisų viršinybės ir kitų dalykų, kuriuos reikia e, skatinti šalise partnerėse. Tad iš komisijos pusės tikslas būtų gruodžio mėnesį parengti dėrybinį galiojimo projektą, dėrėtis dėl sutarimų po kotonų ir tame sutarime būtų tam tikra viena didesnė dalis, kuri išsaugotų tą vertimis paremtą bendradarbiavimą su partnerėmis šalimis ir paskui būtų atskiri ramščiai regionams. Afrika vienas, kitas Ramė vadinų regionai, kitas Karibų šalims. ir ten būtų visi, visi elementai dėl e, prekybos partnerysčių, politinių partnerysčių ir kitokio, kitokio bendradarbiavimo su šiomis šalių grupėmis. Ką mes sieksime vis tik atsijėti šioje ši, procedūroje, tai atskirti darybas dėl teisinių klausimų nuo finansinės pusės, nuo finansavimo kuris bus reikalingas finansuojant tą sutarimą po kotonų. Vis tik klausimas dėl EDF atrukimo biudžeto yra aktualus, turbūt vienas svarbiausių tų klausimų, viena tokių realesnių galimybių ateičiai, bet tą dar reikia aptarti su parlamentus, valstybės narimis. Reikia svarstyti, kaip šio fondo įtraukimas į biudžetą paveiktų tą viršutinę ribą. Sutarta vienas procentas mokėjimams, pusantro procento įsipareigojimams. Taigi, jeigu būtų toks didelis sumos, reikėtų galvoti apie tą biudžetų numatytą viršutinę ribą. Kitas dalykas yra breksitas ir, ir yra klausimų, kaip įteklistė, ar, ar jį mokės ar nemokės įnašus į EDF. Bet kuriuo atveju reikia svarstyti, kaip vystimus priemonės, įskaitant galimai į biudžetą traukti EDF, galėtų toliau būti geromis priemonėmis siekiant įgyvendinti mūsų tikslus ir taip pat 0,7 e, BNP tikslą. Taigi tokia situacija dėl e, situacijos po kotonų ir taip pat dėl EDF trukimo biudžetą. Dėkoju. Baigiame. Atsiprašau, kolegė Jala Sender dar, prašau. Dėkoju. Atsiprašau. Labai užtruko balsavimas transporto komitete. Labai atsiprašau, kad vėluoju. Atsiprašau gerbimo komisijos nario, kad nepavyko man ateiti anksčiau. Du turiu klausimus. Šie klausimai siejasi su e, nenumatytų atvejų fondo Afrikai, patikos fondų Afrikai. jeigu pažiūrėtume, kokia buvo DF intervencija, matome, kad jų indėlis buvo labai svarus. Tuomet dabar kila klausimas. Štai pagal patikos fondą galima kontroliuoti tam tikras veiklas, kuriams skirimas finansavimas. Tarp jų taip pat yra ir sienų apsauga. E, taip pat įsijęs tai ir su policija. Ir galbūt e, su kai kuria net ir represinė veikla. Taigi, norėčiau kelti klausimą, štai jeigu pažiūrėtume į EDF naudojimą, kokį indėlį jie įneša į patikos fondą ir kaip mes paskui galime kontroliuoti, kokiems tikslams tie e, prieiga panaudojami. Ar tai neprieštarauja EDF tikslams. Kitas klausimas. Patikos fondas Afrikai. Jei pažiūrėtume valstybių narių įnešamus procentus, tuomet kila klausimas, kokie yra kriterijai. Pavyzdžiui, jeigu valstybė norė, norėtų dalyvauti tame fonde, tai klausimas, ar jie gali neribotus indėlius nešti, ar ne? Ar vis tik yra svarstoma, kodėl jie nori taip aktyviai dalyvauti, pavyzdžiui? Taigi, kaip yra vertinamas valstybių narių įsitraukimo lygis ir kaip sprendžiama dėl to didesnio ar mažesnio įsitraukimo, didesnio ar mažesnio įnašo, nes matome, kad labai skiriasi dalyvavimo lygiai, įsitraukimo lygiai. Tad ar tai kaip nors svarstoma, yra koks nors kontrolės, ar kokios kriterijų yra. Tikrai labai varijuoja valstybių narių įsitraukimas, tikrai tai visai nesubalansuota. Ir jeigu valstybė narė įneša daugiau, ką tai reiškia? Be to, jeigu valstybinarių dalyvavimas toks nesubalansuotas, na tai tu, tuomet, kad žinai, ar subalansuotas bus ir tų šalių pats veikimas jau vietoje. Dėkoju. Dėkoju už klausimus dėl patikos fondo veiklos. Na, mes tai jau šiek tiek aptarėme, kalbėdami apie ankstesnį biudžeto klausimą. Ir kilo vėl panašus klausimą dėl sienų apsaugos, sienų valdymo. E, to, ką finansuoja patikos fondas. Čia tik norėčiau pabrėžti, kad, kad mūsų patikos fondas iš tikro nefinansuoja tą griežtąją prasme sienų kontrolės. Tai daugiau jie su sienų valdymo operacijomis. Mes na, norime paremti šalis partneris šioje srityje. Mes e, e, stiprinam jų mikštasias galės ir padedame jiems e, valdyti sienas, tačiau nefinansuojame tų kitų pajėgumų, galbūt karinių pajėgumų, tuo to labiau šalyse partnerėse. Tad na, mes tikrai visuomet stebime, neišleidžiam iš akių, kas daroma ir užtikriname, kad pati didžioji dalis mūsų patikos fondo lėšų dėrėtų su pagalbos vystimus tikslais. O kalbant apie tą viršūnę e, paramą sienos kontroliai, tai na, jeigu tokiu atveju pasitaiko, tai vis tik reikėtų sakyti, kad partner, šalis partnerės e, turi tai finansuoti ne pagal patikos fondą, o tiesiai kalbėti su valstybės narimis, jeigu nori tokios paramos. Nes vis tik mūsų taisyklė yra kitokia, kad. Na, aišku, čia nėra finansuojama iš biudžeto. Mes pagal sutartis negalime finansuoti jokių karinių pajėgumų. Bet Mes taip pat vengiame, kad e, tai daryti ir iš patikos fondų ar iš EDF veiklos. Toliau, dėl valstybių narių dalyvavimo patikos fonde. Na, iš pradžių mūsų požiūris buvo kitoks. Mes gana netgi stipriai spaudėme valstybės narės E, kad jų indėlis priliktų mūsų indėliui, ypač Afrikos patikos fondui. Bet čia toks bendras vienodas raginimas e, įsitraukti, na, galčiau pasakyti, ne visai buvo gerai vertintas, neatsiliepė į valstybės narės. Ir ES biudžeto bei ADF dalis patikos fondai yra daug, daug desnė negu valstybių narių dalis. Mes jas raginome, kvietėme, spaudėme taip pat dalyvauti tokiu pat lygiu. Ir kartais išgirdome atsakymą, kad bet kuriuo atveju patikos fonde jie jau tos valstybės tarys dalyvauja, nes čia vis tik yra jų pinigai, kurie gaunami iš EDF yra juk. Valstybės narės įmokėjo savo pinigus į EDF ir į ES biudžetą. Tad dabar mes, na, jeigu taip galim pasakyti, pataisėme savo požiūrį, prieigą. Ir mes dabar siekiame diskutuoti su valstybės narėmis ir koordinuoti, e, kaip jas gali dalyvauti, kad nebūtinai neždamos piniginius įnašus į patikos fondą, bet galbūt įsitraukdami į konkretesnės programas, labiau tikslinės programas pagal patikos fondą. Pavyzdžiui, Startuolių migracijos organizacija išplėtojama programą, e, programa veikia Libijoje, Nigerijoje ir, ir Čade. Ir programa yra susijusi su savanoriškų pabėgėlių gražinimu, kurie įstringa tose šalyse ir taip pat su pagalba jiems reintegruotis į ekonominį socialinį gyvenimą savo kilmės šalyse. Tai ši kokia tai programa, kuri turi sakučius partnerius, yra galbūt e, geresnė sistema valstyb, valstybės narėms įsitraukti. Tai yra tam tikra patikos fondo veiklos dalis, kur valstybės narės gali konkrečiai ją įsitraukti. Taigi mes kalbame apie tokį konkretų valstybių narių dalyvavimą ties, ties pačiamis programomis. Ir tai didina bendrą jų dalyvavimą patikos fonde. Dėkoju. Ar pranešėja dar norėtų pasisakyti? Kalbėsiu trumpai. Iš tiesų mūsų tikslas ir toliau turėtų būti e, su, e, pa, sumažinti klaidų lygį, nors šiemetinėje ataskaitoje jau yra pastebima pažanga, kad klaidų lygis sumažėjo iki 3,3 e, procentų. Šiandien buvo pateikti konkretus pasiūlymai, kaip mažinti tą klaidų lygį susijusių su lėšų skirimu. E, ir kitas svarbus aspektas yra lankstumas. Taigi nuo 2010 metų šio fondo laukia e, pokyčiai e, susiję ir su daugiametė finansinė programa nauja ir su kotonų susitarimo pratesimu. Taigi mūsų laukia tikrai labai daug darbo ir daug pastangų susijusių su šito e, fondu. Tikiuosi, kad tai nėra grasinimai komisaro, tiesiog draugiška pastaba. Toliau kitas darbo tvarkės punktas. Tai yra mm, mm, lėšų skirimas pagal e, Europos vystimosi fondą. Thank you, um, honorable chair. Dėkoju, pirmininkė. Labas rytas, ponios ir ponai. Aš jums leidus padėkosiu už tai, kad pakvietėte mane čia šiandieną ir leidote apžvelgti banko E, veiklą AKR regione. Ir ką mūsų bankas pasiekė per praėjusius 2016 metus. Šiame regione pagrindinis prioritetas, aišku, išlieka tas pats. Pabrėšiu svarbiausias veiklos rytis ir banko tikslus ir investicinių priemonių tikslus, o būtent privataus sektoriaus plėtra, uh, E, tvarios infrastruktūros plėtra, bendri veiksmai, kuriems praėjusiais metais bankas įsipareigojo 35 procentais padidinti skolinimą. Regioninė integracija. Visa tai yra tikslai, kurių stengiamės pasiekti. Ir bendras mūsų tikslas yra sumažinti skurdą. Kalbant grinai kiekybiškai, praėjusiais metais veikla buvo gana stabili, lyginant su 15 metais. Šiek tiek sumažėjo pasirašytų paskolų nuo 936 milijonų 2015 į 765 milijonų 16 metais. Tačiau tai kompensavo žymus padidėjimas patvirtintose paskolose padidėjęs 1,05 e, e, milijardų 15 metais iki 1,3 milijardų 16 e, metais. Ir aišku, labai padidėjo išmokėtų paskolų skaičius praėjusiais metais 947 milijonai buvo, o prieš tai buvusiais metais 538 milijonai. Toliau, žvelgiant į operacijų portfelį, kurį remia bankas, pastebėsime, kad individualių projektų e, dydis mažėjo. Ir todėl, nepaisant šiek tiek sumažėjusio pas, pasirašytų paskolų skaičiaus, E, bendras e, banko remiamų projektų skaičius buvo 29. Jie pasiskirstė tarp investicinių fondų priemonės ir nusavų išteklių. Ir labiausiai stebina tai, kad labai padidėjo poveikio ver, finansavimo portfelis iš jo praėjusiais metais paremė 11 projektų, tai sudarė 97 milijonus ir tai yra rekordinė suma. Priminsiu, kad šis, šis portfelis buvo sukurtas 2014 metais. Ir šis, šis finansavimo vokas yra labai susijęs su taip vadinamo AKR migracijos paketo įdėgymu, kurį bankas sukūrė 16 metų rugsėjį. Ir tai geriausiai įrodo, kaip e, investicinio finansavimo, investavimo priemonė yra lanksti. Taip pat kreipiame dėmesį į Afriką į pietus nuo Saharos. Norėčiau pabrėžti pastangos dydį buvo 300 milijonų papildomų išteklių, e, poveikio finansavimo vokė. E, tai nėra papildomi iš biudžeto skiriami ištekliai, bet e, juos pavyko gauti tą priemonę tiesiog vystant ir iš naujo panaudojant pinigus naujiems projektams. Bet tų 300 milijonų mes skiriame 500 milijonų pagal investicinę priemonę viešojo sektoriaus veiklai sutelk, sutelktai į migraciją. Taip pat viešiesiams projektams buvo skirta 2,5 milijardų. Paketas jau įgyvendinamas, mes siekiame e, plėtoti galimybės, ypač pagrindinių paslaugų galimybės, e, kreipiame dėmesį į jaunimą, moteris ir moteris Mm. E, veikiame šalise, kurios yra migracijos e, šaltinis, tranzitinės šalis ir taip pat priimančios šalis. E, pagal š... Š... Norėčiau paminėti kelis jau pasirašytus projektus pagal šį paketą. Paminėsiu tris. Vienas yra telekomo tinklų plėtra kaimo vietovose Kamerūne ir Kongo Demokratinėje Respublikoje. Šis projektas e, suteiks prieigą prie mobiliojo ryšio 3,6 milijonams žmonių šiuose šalise, pasinaudojant inovatyviais mažo dydžio sprendimais, paremtais pirmiausia saulės mm, energija tame kontinente 300 milijonų žmonių dar neturi prieigos prie e, paprasčiausių mobilių technologijų. Kitas projektas, tai vadinamasis Bus Afrika iniciatyva, Sustiprinkit Afriką iniciatyva, tai yra bendra iniciatyva vykdoma kartu su Afrikos vystimosi banku. Ir bendra uh, Kapitalo parama yra 100 milijardų eurų ir remiamos e, įsisteigiančios įmonės e, Afrikoje pietus nuo Saharos, taip pat e, labai vykdomos konkrečios pastangos nukreiptos į gebėjimų plėtojimą. Kitas projektas yra Senegalo projektas Senegalo slėnio projektas. Jis e, nukreiptas į ryžių gamybos vertės grandinę. E, tas regionas vis dar importuoja 80 procentų ryžių, o jie yra labai svarbus populacijos mytybai. Praėjusiais metais, pamenu, kalbėjome apie banko veiklą Karibų jūros regione. Todėl norėčiau paminėti, ką 16-aisiais bankas nuveikė čia. Ir e, vėlgi čia rėmėmės 15-aisiais įsteigtą poveikio vertinimo sistemą ir pernai patvirtinome dvi, e, du projektus Jamaikoje ir Dominikos Respublikoje mikrofinansavimo priemonės. Manome, kad e, tai atneš naudos šimtam, šimtui tūkstančių žmonių, suteikiant labai mažas uh, paskolas be užstato ir tokiu būdu bus suteiktas finansavimas žmonėms tose šalise. Taip pat e, veikiame ir OKT, e, e, Ramiojo vandenino regione, ypač daug dėmesio kreipiame į Prancūzijos Polineziją ir ekonominę veiklą. Toliau grįžtant prie grįžtant prie skaičių. Bendras pasirašytų paskolų skaičius praėjusiais metais buvo 254 pasirašytos paskolos finansiniam sektoriui. Iš jų 210 milijonų buvo skirta MVI paremti per kreditavimą ir 44 milijonai eurų buvo skirti mm, mikrofinansavimo institucijoms paremti Bankas investavo 56 milijonus eurų penkio, į penkiose skirtingose kapitalo fonduose ir tikimės, kad tai sukursi 2000 tiesioginių darbo vietų įvairiose investicinėse kompanijose. Pagal nuosavų išteklių programą, tai yra antroji priemonė leidžianti veikti regione, bankas paremė didelės infrastruktūros projektus e, skirtus pagerinti gyvenimo kokybę ir prieigą prie pagrindinių paslaugų. Čia paminėsiu du projektus. 100 milijonų dolerių paskola Karibų regionui, kad būtų pagerintas energijos tiekimas Čia vėlgi buvo svarbių projektų, kuriuos paremėme Madagaskarė, Senegale, susijus, vandens ir e, sanitarijos sektorijoje, taip pat e, apsaugai nuo potvinių. Ir prieš baigiant norėčiau e, išsakyti kelis bendro pobūdžio pastebėjimus. Pirmiausia, pabrėšiu kad e, Europos investicinis bankas nuolat stengiasi padidinti savo veiklos poveikį. Tai darome vertindami veiklą, paskui vertindami rezultatus, lygindami juos su numatytais rezultatais. Praėjusiais metais e, sudarėme naują partnerystę su globaliu vystimosi tinklu ir tokiu būdu geriau supratome savo e, veiklos poveikį poveikį. Šios tyrimus atliks dešimt tyriejų iš AKR regiono ir esu tikras, kad tai mums leis e, pasimokyti ir dar pagerinti savo darbo veiksmingumą bei e, pasiekiamus rezultatus. Kitas pastebėjimas. Vykdant, vykdydami savo veiklą, mes siekiame padidinti savo suderinamumą ir papildomumą, kalbant apie ES politiką, ypač kalbant apie naująjį konsensusą vystimuisi. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į tai, kad dabar rengiamas išorės investicijų planas, apie tai kalbėsime Afrikos ir ES susitikime Abidžane lapkričio mėnesį. Paskutinis pastebėjimas. Mes jau komitete aptarėme postkotonų, kotonų susitarimus ir noriu Jūs patikinti, kad Europos investicinis bankas, bankas yra įsipareigojęs suvaidinti svarbų vaidmenį e, partnerystės su šiomis šalimis ir po 2020-ųjų ir norime dalyvauti diskusijoje apie būsimąją architektūrą. E, Investavimo priemonė yra labai svarbus e, instrumentas ir bankas galėtų ir toliau tęsti paramą privačiam sektoriui tame regione. Mes esame įsitikinę, kad investicinė priemonė yra efektyvi, prisitaikanti, ekonomiška priemonė, ji nuolat vystosi, todėl nebereikia e, ją e, investuoti daugiau lėšų, nes jinai pati save finansuoja. Ir šiandieną, e, žvelgdami iš išteklių svertus, matome, kad nuo 2003 viena, vienam EDF įnašų, vienam eurui tų įnašų mes gavome 9 eurus ir tikimės, kad iš naujo panaudojant lėšų pinigų srautus, tikimės, kad nu, 2025 metais ta suma padės nuo 9 iki 15 eurų. Taigi šios priemonės lankstumas ir yra Ir tai e, e, lankstumą leidžia mums e, žvelgti iš ilgalaikės perspektyvos į savo veiklą tame regione ir numatyti ilgalaikės strategijas. Taigi dėkoju. Jau baigsiu, o jeigu bus klausimų, aš juos atsakysiu. Dėkoju. Dabar žodis pranešėjai, ponia Kapel. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti AIB atstovui ir tas svertas nuo 1 iki 9 aiškiai parodo, koks svarbus yra, e, kokia yra svarbi Europos investicinio banko veikla ir jos bendradarbiavimas su fondu, e, nes EIB skiria 2,5 milijardų lėšų, tai yra 8 procentai viso vystimosi fondo biudžeto. Ir e, jeigu tie 8 procentai yra panaudojami, paskirstomi su kiek įmanoma mažesnė e, klaidų rizika, tai tuomet tai mums padėtų sumažinti bendrą klaidų riziką, kurią, e, kurią nustatė audito rūmai. Tai yra 3,3 procentų klaidų lygis, kurį mes šiandien jau aptarėme. Ir manau, EIB. E, E, čia yra tikrai svarbus e, partneris ir yra labai svarbu e, pabrėžti jo bendradarbiavimą su Afrikos e, banku. Boost African e, buvo paminėtas toksai konkretus pavyzdys ir tas bendradarbiavimas su Afrika yra tikrai e, E, pavyzdinis, kai čia galima e, lėšas iš Europos vystimosi fondo skirti, panaudoti tikslingai. E, kova su skurdu yra vienas esminių tikslų, jūs išvardinote tris kitus papildomus tikslius, tikslus, tai yra gerinti infrastruktūras, kovoti su klimato kaita tai tam turėtų būti skirta 25 procentai paskolų ir to, šitie tikslai yra sus, tiesiogiai susiję su ES tikslais ir tai padeda paramos gavėjoms e, kiek įmanoma geriau kovoti su iššūkiais, su kuriais, su kuriais susiduria tos valstybės. Jūs kalbėjote apie telekomo plėtrą ir e, ryšio gerinimą e, Kamerūne arba mikrofinansinę priemonę e, Jamaikoje ir Dominikos Respublikoje, tai taip pat prisideda prie e, to, kad gerėtų situacija su migracija. Tai yra, yra kovojama su skurdu ir tokiu būdu yra kovojama su viena iš migracijos priežasčių. E, jūs tą jau minėjote ir e, paminėjote labai svarbų e, dokumentą, tai AKR migracijos paktą 2016 metų ir kad tas e, finansavimo portfelis, kad iš jo dabar lėšos yra skiriamos 11 projektų ir tie 300 tai papildomų milijonų tikiuosi prisidės prie to, kad bus sumažintas tas e, migracijos srautas, kad bus sumažintos migracijos priežastis. Ir jeigu tas sverto principas, tas svertas bus toks didelis, kaip jūs paminėjote, tai iš tiesų e, mes e, matysime, kad lėšos panaudotos projektams, kurie e, vystomi e, kartu su EIB, e, tikrai yra e, ge, ge, panaudojamos tikslingai ir kad ateityje mes taip pat galėsime e, vystyti gerus projektus. Kolega Celer, dėkoju už metinę ataskaitą, buvo iš tiesų daug įdomių e, projektų išvardinta, e, projektų, kurie e, finansuojami kartu su EIB. Aš prisiminiau kitą projektą 30 milijonų buvo skirta Malavio e, nacionaliniam bankui ir kad būtų e, pagerinta e, žemės ūkio produktų e, e, gamybą, nes e, ta šalis te, e, kenčia nuo e, gamtos gaivalinių nelaimių. Tačiau kita vertus mes žinome, kad Malavi yra viena labiausiai nuo korupcijos kenčiančių ir nestabiliausių šalių. Taigi kaip jūs galite užtikrinti, kad tie 30 milijonų bus panaudoti tom tiksliniam ir labai svarbiom investicijom ir kas Malavija atsakingas už, už šitas e, už šitų lėšų paskirstimą, nes E, dažnai Afrikoje būna taip, kad e, atitinkami projektai e, Afrikoje gyvendinami pagal kitus standartus, netokius, kokiu, kokiu laikomės mes. Aš pati norėčiau užduoti klausimą dėl to sverto nuo vieno iki devinių. Kiek e, kapitalo čia sudaro e, privatus kapitalas? Tai yra tie devini eurai iš kokių investicijų institucijų jie yra kilę, ar čia mes e, turime privačių bankų lėšų. Toks būtų mano pirmas klausimas. Antras klausimas, e, kaip Jūs pasirenkate projektus? E, jūs mums pristatėte projektus, ačiū už tai. Ar Jūs turite kažkokį projektų sąrašą? ar turite kažkokį e, laukimo sąrašą, būtų įdomu apie tai išgirsti. O kolegė Ajela Sander taip pat paprašė žodžio, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad buvo pristatytas. E, pristatyti EIB projektai, tai iš tiesų buvo, yra svarbus projektai. Su EIB mes nuolat kalbame apie vystimosi politikos projektus ir, ir dažnai būna tokių labai sudėtingų klausimų, kurie čia iškyla ir kurie kartojasi metai iš metų. Ir dėl to buvo įsteigtas Viduržėmio jūros bankas e, Tun Tunise. E, už tai pasisakė nacionaliniai parlamentai. Diskutuojant su EIB, e, buvo pabrėžiama tai, kad EIB yra priemonė, priemonė įgyvendinti stambiems projektams, kurti stambes infrastruktūras, bet e, kalbant apie mikrofinansavimą, E, kai mes norime padėti vietos bendruomeniai, kurios, kur, kurios tos bendruomenės susiduria su didžiausiamis problemomis, jeigu mes norime padėti Afrikos moterims, kurios tengiasi išmaitinti savo e, šeimas, tai tuomet kyla problemų. Ir e, galbūt kažkoksai sandėlys žemės ūkio produktams būtų reikalingas, bet pagal mikrofinansinės priemonės labai sunku įgyvendinti tokius projektus ir todėl EIB turėtų dėti daug e, pastangų, kad būtų e, e, pasiūlytos papildomos paslaugos susijusios su mikro e, finansavimu. Aš matau sąrašą 2016 metais pasirašytų sutarčių ir, ir kaip 2016-2017 metais buvo paskirstos lėšos ir atskiras sąrašas. Už tuos sąrašus norėčiau Jums padėkoti. Uh, Ir e, aš e, norėčiau išreikšti susirūpinimą, kad 2013-2016 e, metais buvo pasirašyta labai daug sutarčių, bet. Ir lėšos jau skirtos, bet matau, kad yra daug įvairių E, eilučių, e, kurios yra susijęs su mikrofinansavimu ir ten parašyta nulis, e, kalbant apie pasirašytas sutartis. Taigi nėra įgyvendinami projektai. Todėl norėčiau užduoti klausimą EIB. Nuo 2013 metų matau, kad nėra įgyvendinami tam tikri projektai. Taigi, kas čia vyksta? kaip jūs spręsite šitą problemą, nes mums reikia mikrofinansavimo, nes tokiu būdu mes galime pasiekti šeimas, galime pasiekti, kad šeimos ir jaunimas, e, tos visuomenės grupės, kurios yra e, mažai matomos, kad jos, e, tos visuomenės grupės galėtų pragyventi. Ir mikrofinansavimas yra labai svarbus E, Afrikos bendruomenėms. Taigi, kaip jūs e, žadate šitą spragą užpildyti, kad nebe nulis čia būtų? Ponas Lacaroli, prašau. Thank you, thank you, thank you, Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į, į kai kurias komentarus. Pirmiausia, apie EIF fondo tokia testinį pobūdį. Na, tai turbūt yra vienas svarbiausių šios priemonės elementų. Yra skirta kapitalo, yra kapitalo srautai ir dabar esame pasiekę tokį lygį, kuriame jau galime toliau remti projektus apie 800 milijonų eurų kasmet, net ir po 20 metų, be papildomų biudžetų, e, papildomų finansavimo iš ES biudžeto ar iš valstybių narių. Tad tai yra svarbu. Žemės ūkio sektorius. Be abejo, tai viena iš sričių, kur bankas bando daryti daugiau. Pažiūrėk, kurių šalių situacija matome, kad kad pavyzdžiui Senegale, tarkime, ryžių 80 procentų yra importuojama ir daug, daugybė kitų šalių yra panašiai. Tad matome, kiek, yra, kiek reikia dar nuveikti visose šalyse. Tai taip pat dera ir su paslaugomis ties MVI ir kitomis, kitomis, kitais elementais. Taip pat jis su migracijos paketu. Yra taip pat projektų veiklos, ties kuriais dirbame ir apie kurias pranešime informacijos daugiau. Toliau, kapitalo klausimas. Čia turbūt svarbiausias yra e, minėtas poveikio finansavimo vokas. Kai minėjome 56 milijonus ši, naujo kapitalo šiame vokė, tai kaip tik kalbam apie šis priemonės, nes galimės. Ir finansavimas dažniausiai nedengia visų investicinio projekto poreikių, mes netikė 100% finansavimo. Tad dažniausiai mes e, tampame tokiu pradiniu, garantuojančiu galbūt investuotojų. Mes vertiname patį fondą, vertiname, kaip jis yra veikiam, e, kaip jis valdomas, e, vertiname, kokiu principu laikomas veikloje. Ir tuomet šalia mūsų veiklos ir mūsų neštų lėšų bus ir kiti veikėjai. Ir tai yra kaip ir pagrindinis tikslas. Tose regionuose e, plėtoti finansų rinkas ir plėtoti privatų sektorių. Tad e, visas vyksta iš įvairių šaltinių paraleliai siekiame naikinti tai, kas ko matome kaip trūkumus, nepakankamą finansavimą ir, kai, ir varsi sektoriuose siekiame užtikrinti vystimąsi ateičiai. Siekime taip pat ir profesionalų kompetencijas e, plėtoti, kad tie fondai, kurias remiasi, galėtų, pavyzdžiui, savo vadybininkus geriau apmokyti ir paskui galėtų užtikrinti geresnę veiklą. Kaip atrenkame projektus? Turime savas procedūras, kai atrenkame projektus ir jų tarpininkus ir tai atliekame patikrinimus, tikriname patikimumą, tikriname savo klientus ir taip pat vertiname pačius projektus. Ir kai vertiname projektą, jį vertiname ne tik iš grinai finansinės perspektyvos, taigi vertiname ne tik tai, ar to projekto vykdytojas galės gražinti paskolą. Ne, žiūrime taip pat ir ekonominę projekto pusę. Ar tas projektas turės gerą poveikį šaliai, ar padės vystytis ir padės kovoti skurdu. Tad, kai sprendžiame dėl projekto, mes labai vertiname projekto poveikį Ir kaip tik siekiame numatyti ir eksantį įvertinti, kokiu rezultatu bus siekiama ir tuomet vertinti po to lygintos rezultatus su to, kas buvo realiai pasiekta. Na ir mums tai dažnai būna vertinga pamoka, pavyzdžiui, galbūt būname, tarkim, iki galo gerai įvertinę projektą, bei tai būna galimybė užmėgsti dialogą su vykdytojais ir paveikti tą projektą, kad jis labiau judėtų link tų tikslų, kurių siekiamės. Toliau. Mikrofinansavimas labai svarbis rytis. Toks dalykas, kurį mes dažniausiai remiame iš poveikio finansavimo voko. Ir finansuojame tokius projektus, kuriais nesidomi kitų lygių institucijos, gal, labai labai nedėlį projektai, galbūt ten bankų, pažiūrėjau, gal, gal, galbūt pakankamai veikiančių toje šalyje ir mes bendravome tiesiai su vietiniais verslininkais. Taigi už šių sumų, kuris minėjau, pernai, pavyzdžiui, kaip minėjau, mes 44 milijonus skiriame mikrofinansavimui. Tai turėkit galvoje, kad uh, sumos tam bus, paskirstumai bus labai mažas. Kalbam apie 20 tūkstančių eurų ir mažiau. Tuomet tai paskirstoma labai įvairiems projektams. Toliau, kada patys pinigai skiriami. Tai gali užtrukti, ypač kai bedavis nuės partneriais, nes reikia užtikrinti, kad e, partneriai viską gali supranta. Todėl dažnai mūsų finansinė parama taip pat lydi techninė parama. Nes jeigu norime, kad vienas kitas veikėjas daugiau užsiimtų mikrofinansavimu, turi, reikia užtikrinti, kad jis gali, išmanytų daryti, kad galėtų daryti dalyti. Todėl teikiame techninę paramą ir matome jau teigiamų ženklų. Kaip jau sakiau, pernai iš viso išmokėjome per milijardą. Ir tai labai daug. Prieš tai išmokėtos lėšos siekia 500 milijonų. Taigi visuomet siekime užtikrinti, kad kai išmokame lėšas, kad jos tikrai duotų rezultatų. Ir štai matome realius rezultatus. Tas labai džiugina. Eh, Taip, dėkoju, pirmininkė. Na, kas svarbiausia yra, Iš to, ką girdėjau, mano, matau, kad labai daug ar gerų intencijų, tačiau aš nesuprantu, kaip, kalbant apie kurias iš tų krito linijų, kurios veikia nuo tik tųjų metų, nėra jokių rezultatų. Štai. Kodėlgi taip yra? Prašau paaiškinti. Kai bankas ketina keisti savo požiūrį, tai Aišku, gerai yra skirti techninę pagalbą ir panašiai, bet vis tik jau bankas turi pakankamai patirties šioje srityje. Tačiau yra įvairios patirties. Tad kil klausimas, ką bankas daro. argi tie žmonės, kaip dėl mikropaskolos, yra vertinami taip pat kruopšiai kaip, pavyzdžiui, Santander bankas. Nes ar aš čia matau labai daug pasirašytų sutarčių. Ir nuo 13 metų, štai apie 4 metus, nėra rezultatų. Tad kyla klausimas, ką bankas daro, jog įgyvendintų savo geras intencijas. Vėlgi, pasiekia daug sutarčių, tačiau rezultatų nesimato. Nuliai, visur surašytų nuliai. Tad noriu žinoti, kas čia dadasi. Kodėl taip yra ir kaip bankas šią problemą spręs. Yeah, taip, dėkuoju iš klausimą. Supratau klausimą. Na, mūsų darbo metodas šioje vietoje yra tai, kad mes Bėda, čia turėsiu šiek tiek atgal aiškindamas, e, kad mes nerime tiesiog MVI. Mes anksčiau labiausiai rėmėme privatų sektorių per bankus. Matome, kad bankai puikiai dirba, tačiau jie ne visuomet tinka bendraus kai kurias visuomenės sluoksnis galbūt, galbūt tais, kuriems aktualiau yra mikrofinansavimas. Ir tada mes supratome, kad reikia eiti toliau. O tai reiškia, kad mums reikia pradėti bendrauti su partneriais, kurie galbūt nėra taip gerai įsisteigę, galbūt neturi visų tų profesinių kompetencijų, kurias, pažiūrėjau, turi patyręs bankas, galbūt trūksta kapitalo, nėra tų tinklų, kurias turi bankas. Todėl taip tikrai mums reikia įdėti daug, daug daugiau darbo. Kad vien išaiškintume jiems, ko mes norime, ko siekime, siekime kokių tada tikimės, pažiūrėjau, teikiant ataskaitas. Nes jeigu pasirašom sutartis, tai partneriai turi galėti tinkamai dirbti. Kitas dalykas, mes kruopšiai atrakame savo partnerius. Čia visai kitas dalykas, ir negu, pažiūrėjau, tai pačiais tu penktą kartą skolinti. Kartais būna, kad, tarkime, tiesiog reikia atnaujinti kredito liniją remiantis jau gerais rezultatais ir viskas aišku, tai ką jie nori padaryti, ko siekia, o tarkime naujų partnerių suradimas, darbas su jais yra visai kitas reikalas, tad labai užtrunka. Ir mes irgi norėtumėm, kad skirstimas vykdytų greitai iš karto ir sutinku, kad labai džiugu, kai tai pavyksta padaryti. Tačiau reikia pripažinti, kad e, dirbant su tokiamis institucijomis užtrunka daug ilgiau, kol jos įsibėgėja, bet tas laikas nėra prastas, jisai gerai panaudojamas. Ir taip pat lėšus tam būna gerai panaudojamos. Nes taip pat skiriame ir e, konstantus, kad būtų galima padėti vertinti kredito paraiškų kokybę. Pavyzdžiui, gali būti, kad mūsų partneris E, turi problemų, todėl kad e, sunku vertinti užstatą ir panašius dalykus. Tai reikia gerai suprasti jų verslo modelį. Ir tik tada bus galima įvertinti, ar vienas kitas pasiūlymas yra vertingas. Taigi visą tai užtrunka. Ir e, sumos yra labai smulkios. Neturiu savimi dabar skaičių, bet kalbame tikrai apie labai nedidelį skaičių, nedidelę sumą lyginant su tuo, ką mes įprastai skoliname. Tad vėlgi, reikalauja daug pastangų, bet manome, kad apsimoka. Nes taip galim pasiekti tos regionos įgyvenčius pačius skurdžiausius žmonės. Gal galėtumėte atsakyti ir į kitus klausimus? In Malawi. Apie Malavį? Apie svertus. svertus susijusius su individualia veikla. Na, kai mes finansuojame projektą, turbūt čia kalbama apie projektų lygį. Ne, aš paklausiau, ar e, tas svertas buvo ir privačiam kapitalui. Taip, užtikriname, kad fondo atveju nebūtų skiriama daugiau nei 25 e, procentai kapitalų išteklių. Kartais e, Kartais naudojame kiti MDP, kartais. Bet mes EIB niekada nestatome pernelik didelio lygio, nes norime pritraukti ir kitus investuotojus. Jūs sakėte, kad yra svertas e, vienas, nuo vieno iki devinių, tai yra banko investuoti vien, vienas euras ir grįžta devini eurai. Tai ar tai yra privačios investicijos ar kokios čia lėšos? Taip, tai čia, taip, tai čia portfelio lygis. Taip, Mm, kai mes remiam projektą, mes nesuteikėme 100 procentų finansavimo, likusi dalis turi būti skirta iš rinkos, kitų bankų, valstybinių institucijų, tai čia yra tiesiog vienas, vien, viena dalis bendro viso finansavimo. Tačiau mes taip pat perdirbame išteklius. Kaip minėjau, kai projektas e, pradeda generuoti uh, mokė, lėšas, tie pinigai iš naujo investuojami. Taigi, pavyzdžiui, pažvelgus į e, patvirtintus, patvirtintas paskolas, pamatysite, kad jau viršita 6 milijardų lygis. Iki 25 metų turbūt pasieksime 10 milijardų. Kitaip tariant, e, tai daug labiau viršyje pagal įvairias investicinės priemonės turimus nuosavus išteklius. Ir dėl šio reinvestavimo principo, manome, kad jau pasiekėme tvarų įsipareigojimų lygį 800 milijonų ribose. Mums nereikia ieškoti papildomų ES finansavimo šaltinių. Bet kiek iš tų išteklių yra iš privataus sektoriaus? Gal galėtumėte tą pasakyti, nes mes dažnai kritik, kritikuojame finansinės priemonės, kad dažniausiai ten yra mobilizuojamos e, tik tai viešojo sektoriaus lėšos. O kiek čia pritraukėte privataus sektoriaus lėšų? Neturiu skaičių, bet aš noriu tiesiog sureaguoti. Kalbant apie tą e, daugiklį 1,9, manau, kad mažiau nei pusė e, generuojama iš, dėl papildomo pakartotinio lėšų panaudojimo kita dalis ateina iš papildomų išteklių. Taigi, jeigu suskaidytume į du komponentus, tai sakyčiau, iki penkių dėl e, refinansavimo, reinvestavimo mes teikiame vieną eurą, kiti keturis. Ir antro, antrasis komponentas yra susijęs su tuo, kad mes e, papildome portfelį naujomis operacijomis. Taigi. Tai būtų toks apytikslis atsakymas. Mums būtų gerai gauti konkrečius skaičius, taigi nedelskite, parašykite mums laišką su konkrečiais skaičiais. E, mes labai jo džiaugsime, džiaugsimės. E, taigi dėkoju Jums, o dabar dar kolega Celer klausė apie Malavį. specific question related project. Thank you. Um, on the... Dėl Malavo agri-storage projekto, tai projektas vykdomas su banku Malavėje, tačiau tai yra visiškai privataus sektoriaus projektas, kur mes e, žiūrime į kiekvieną atskirą patvirtintą sumą. Taip pat e, tai nagrinėja mūsų sektoriaus ekspertai, žemės ūkio komandos, taigi mes Na, tai operacija skirta teikti finansavimą privačiam sektoriui ir nagrinėti kiekvieną individualią operaciją. Ir iš tikrųjų tokiu būdu mes užpildome spragą esančią ne tik Malavėje, bet ir kitur. Mes jau sulaukėme prašymų iš kitų AKR šalių daryti kažką panašaus, nes tai iš tikrųjų padeda uh, užtikrinti uh, po derliaus namimo atsiradusių nuostolių spragą. Linkiu sėkmės, nes kaip tik Malavija e, turiu vieną pavyzdį iš prieš kelis metus vykusių įvykių. Tai yra nenaujas projektas, bet tas projektas e, sužlugo dėl to, kad tie, kurie norėjo vystyti tą projektą, nenorėjo mokėti kyšių. E, E, ir dėl to pasitraukė iš to šalies. Taigi aš linkiu sėkmės, tikiuosi, kad jums pasiseks geriau. Iš tiesų, e, Afrikoje dažnai yra problema, kad e, ne, nesaugomas derlius ir dėl to paskui kyla badas. Dar norėčiau paklausti, ar jūs stebite projektų tvarumą, ilgalaikiškumą e, ir kaip jūs tą darote? Ar jūs, pavyzdžiui, stebite, kas atsitiko, e, kokie yra rezultatai prieš, prieš penkis metus baigto projekto, pavyzdžiui, ar ne? Dėkoju. Pone Kapel Kadangi liko nelabai daug laiko, noriu tik papildomą vieną klausimą užduoti. Mes girdėjome, kad 2016 metais 23 e, procentais išaugo išmokų skaičius, e, lyginant su ankstesniais metais. Norėčiau paklausti, kodėl taip atsitiko. Galbūt pateiktumėte pavyzdžių, kur e, tos lėšos, kam jos yra skirtos? Um, on, on, on... Dėl stebėsenos Tai prieš dalyvaudami projekte mes atliekame tinkamo patikrinimo e, darbą, e, įsitikiname, kad projektas yra prasmingas, tada jis yra aptariamas, patvirtintas ir sutartyje lėšos aiškiai numatytos aiškiam tikslam E, tokiu būdu mes užsitikriname, kad, mes, kad projektas tikrai bus toks, kokį mes ir patvirtinome. Stebėseną vykdome nuolatos, kadangi mes turime teisę prašyti informacijos, galime apsilankyti projekto vietoje ir anksčiau minėjau kalbėjau apie numatomo rezultato valdymą. Mes vertiname projektą, surašome tinkamai, atitinkamai tiksliai, ko mes tikimės, kokio poveikio tikimės iš šio projekto, o paskui visą tai nuvykę patikriname, lygindami su pradiniais lūkesčiais. Ir tada aptarėme tai su projekto vykdytoju. Tai žinoma, mes tą monitoringą vykdome tiek projekto lygių, taip pat kasmet met rengėme dokumentą, kuriame apibendrinama situacija, iš kurios taip pat galime pasimokyti. Taigi rodikliai taip pat yra nestatiški, o laikui bėgant e, evoliucionuoja. O dėl apmokėjimo galbūt kolegijai žodį suteiksiu, poniai Rutgers. Dėkoju. Taigi mes stebime rezultatus bent jau iki trejų metų po projekto užbaigimo ir mūsų vertinimo departamentas kartais ir vėliau e, stebi projektų rezultatus. Taigi mums labai svarbu, kad e, būtų ilgalaikė perspektyva. Dėl, ap, dėl išmokėjimo Ir čia taip pat paaiškinsiu ir apie mūsų finansinio tarpininkavimo strategijos korekcijas ir MVI prieiga prie finansavimo. Mes iš tikrųjų norėjome padidinti poveikį, faktinį poveikį, kuris pasijunta tik tuo met, kai pinigai pasiekia galutinius naudos gavėjus. Ir todėl mūsų finansinio sektoriaus darbuotojai dabar laikosi požiūrio, pagal kurį vertindami naują paskolą jie užtikrina ir įsitikina, kad e, po pasirašymo labai greitai ir netrukus bus išmokėti pinigai. Kartais pinigai išmokami pasirašęs sutartį vėliausiai vieneri metai po to. Taigi, tai irgi atspindi mūsų per pastarosius dviejus metus pasiektą tų išmokėjimų padidėjimą. Taigi nepasirašoma kredito eilutė, jeigu nesame įsitikinę, jog kad jeigu neįsitikiname, kad po to pinigai nepasieks galutinio gavėjo per pakankamai trumpą laikotarpį. Dėkoju. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Ar pranešėja dar norėtų pabaigti diskusijas? Ne, man atrodo, kad buvo viskas pasakyta. Aš tiesiog norėčiau e, padėkoti Europos investicijų banko, banko atstovams ir tikiuosi, kad ir toliau mūsų bendradarbiavimas bus sėkmingas. Dėkoju, aš taip pat noriu savo ruoštų padėkoti ir tikiuosi, kad kai kuriuos e, klausimus, atsakymus juos patikslinsite raštu ir e, manau, kad atsiprašau, pamiršau komisiją, norėjau suteikti žodį komisijai, prašau, ponė Latoja. Good morning. The investment facility is an... Labą dieną investavimo priemonė labai svarbi yra siekiant paremti investicijas trečiose šalise ir komisija džiaugiasi bedarbiavimu su EIB siekiant pasiekti įstamų bedarbiavimo tikslų, taip pat siekiant koordinuoti geriau mūsų veiksmus skaitant pat ir bendrus veiksmus su šalimis partnerėmis. Po vidurio laikotų peržiūros rekomendacijų investicijai priemonė, kuris buvo išsakyta 20 metais, siekama gerinti tarp, e, sudarinamą tarp EIB ir komisijų finansuojamų projektų. Ir komisija ragina EIB stiprinti pastangas, užtikrinti geresnį uh, veiklos stebėjimą bei geriau vertinti investicinės priemonės rezultatus, taip pat geriau bendrauti su ES skolinimo grupe iš respiklos rytyje taip pat. Siekiam užtikrinti geresnį sąlygų laikymasi, taip pat geresnį vertinimą, vertinant rizikos kapitalo dalyvavimą kas gali padėti pritraukti daugiau privataus finansavimo, kalbant apie programų nukūrimą. Programų laikotarpį nuo 2020 metų apatis rekomendacijos EIB ir komisija bendrabiaus su EIB siekiant uh, programuoti ES paramą tik regioninių lygių tiek atskiroms šalims. džiaugiamės AIB informaciją dėl e, apie, apie išmokėtas sumas ir apie poveikio voką. Ir taip pat komisija turi šios pagalbos planą, kuriame siekiame toliau didinti mūsų skolinimo veiklą, kad būtų galima pritraukti dar papildomus 44 milijardus e, finansavimo į Afriką ir taip pat Europos Sąjungos komisija iki 20 metų. Ir šio plano tikslai yra dviejopi. Pirmiausia, prisidėti prie tautų darnos vystimos tikslų pasiekimo, tuo pačiu reaguojant į kai kurias iš migracijos pamatinių priežasčių. Kartu su EIB koordinuojame, pagrindinė priežiūrėtinė šalis. EIB taip pat dalyvauja ir strateginėje valdyboje, ir Tai padina užtikrinti desnį nuoseklumą tarp skirtingų finansavimo priemonių ir geriau pasiekti ES tikslų. Dėkui. Dėkoju. Baigėme šį darbo atvarkės punktą. Man atrodo, kad turėtume e, dar aptarti bendradarbiavimą. E, turime žiūrėti, kas čia vyksta. Dėkoju visiems, kurie atvyko į mūsų posėdį. Na ir dabar paskutinis darbo atvarkės punktas, 15. E, tai yra geramojo vandens direktyvos įgyvendinimas. E, vandens kokybė ir prieiga prie vandens Bulgarijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje. E, norėčiau pasveikinti atsakingą audito nu, rūmų narį poną Pufan. Prašau, suteikiamas žodis jums, kad pristatytumėte šį klausimą. <clears throat> Bonjour, merci, uh, merci beaucoup. Labadiena, dėkuoju, ponė pirmininkė. E, sveiki, ponios ir ponai. Aš šiandieną norėčiau Jums pristatyti mūsų pranešimą E, e, Europos piliečių sveikatos apsauga, e, kalbant apie vandens kokybę ir prieigą prie jo. Ir tai buvo Europos politikos elementas daugelį metų, siekiant apsaugoti vartotojų A, sveikatą nuo vandens taršos. Direktyva, gerimo vandens direktyva numato Europos normas reglamentuojančias žmonių vartojimą vandenį ir jo kokybę. E, buvo paskelbta ataskaita, skelbiama kas trijus metus ataskaita apžvelgianti vandens kokybę, gerimojo vandens kokybę. Taip pat teikiama vartotojams visa informacija. Mūsų auditas susitelkė į uh, gerimo vandens direktyvą. Mes tyrėme, ar buvo paisoma jos reikalavimų ir ar atrinkti ir iš sanglaudos regionų fondų finansuoti projektai iš tikrųjų padėjo efektyviai pagerinti gerimo vandens kokybę ir prieigą prie jo. Taip pat tyrėme, ar finansavimas buvo tinkamas siekiant užtikrinti, kad infrastruktūra būtų pakankamai tvari, e, mes nusprendėme atlikti auditą, susitelkdami valstybės narės, kurios 2004 ir po to prisijungė prie ES. Bulgarija, Vengrija ir Rumunija buvo atrinktos kaip trys šalis atstovaujančios maždaug 5 50 procentų ES finansavimo e, geriamam vandeniui gerinti valstybėse narėse. Ir bendroji mūsų audito išvada buvo ta, kad geriamo vandens kokybė žymiai pagerėjo per pastarosius metus. Komisija taip pat stebėjo, kaip laikomasi direktyvos reikalavimų ir taip po 2016 e, teisės aktai tose trijose valstybėse narėse buvo pritaikyti direktyvos reikalavimams. Tačiau mes nustatėme ir įvairiausių e, trūkumų. Valstybė, trijose valstybėse narėse aptikome, kad visi, visi ne visi pagal direktyvą numatomi parametrai buvo stebimi. E, taip pat pasakyti, tas pats pasakytina apie iš audituotus projektus. Valstybės narės taip pat vėlavo pranešti Europos komisijai vertimo rezultatus. Valstybės narės turi užtikrinti, kad informacija apie geriamą į vandenį buvo tinkamai pateikti vartotojams. Trijose valstybėse tie reikalavimai buvo perkelti į teisinę bazę, bet praktiškai e, informacijos pateikimas vartotojams skiriasi tose trijose valstybėse ir jos atnaujinimas taip pat nėra sistemiškai atliekamas. Taip pat sunkumai tiekiant geriamą į vandenį patiriami, kartais patiriami valstybėse narėse, tose trijose. Ir tai taip pat sąlygojo, kad prarandama daug geramo vandens, vamžiai taip pat prateka leidžia tą vandenį ir jie turi būti renovuoti. Pusė valstybių narių, 20 procentų e, geriamojo vandens e, buvo išvaistoma tiekimo vamzdynuose. Reikia užtikrinti tiek valstybinius, tiek privačius e, išteklius, kad infrastruktūra būtų tinkamai prižiūrima nes ji buvo įdėkta ES lėšomis. Kalbant apskritai valstybės narės, kuriuose lankės, lankėmės, gavo maždaug 3,7 milijardus eurų ir jos taip pat skiria savų, savo finansavimo 6 milijardus iki 2020 metų. Tai aišku nereiškia, kad E, bus tinkamai įgyvendinti visi, visos investicijos, ypač Rumunijoje ir Bulgarijoje. Taigi mes pateikėme įvairias rekomendacijas, kaip galima būtų gerinti situaciją. Dėkuoju. Dėkuoju, ponia Pufan. Iš tikrųjų, šis auditas yra labai įdomus. Jis neapsiriboja tik skaičiais. Šis auditas iš tikrųjų mm, turi praktiškus tikslus atrasti spragas e, įgyvendinant šią direktyvą. Toliau tęsiu vokiškai. Aš pasisakysiu vietoj mūsų pranešėjo ponos Dehovski, kuris turi dalyvauti kitame posėdėje. Norėčiau padėkoti nuoširdžiai audito rūmams, nes tai buvo tokia neįprasta e, ataskaita, neįprastas auditas. E, čia reikėjo remtis geriamą vandens direktyvos nuostatomis ir to audito tikslas buvo tų nuostatų įgyvendimas. E, norėčiau perskaityti e, pranešėjo pasiūlymus, tai yra, kad komisija turėtų e, vykdyti geresnę stebėseną, kad būtų teikiama geresnė informacija pagal geriamo vandens direktyvą. Deja, valstybės narės nėra, nėra joms nėra pri, privaloma informuoti apie vandens apsaugos zonas, bet tai yra susiję su visuomenės veikata ir tai taip pat e, atsispindė ataskaitoje ir poveikis e, žmonių sveikatai, pavyzdžiui, e, kai kalbame apie Bulgariją, tai, tai yra tokių E, įvairių e, medžiagų, tokių kaip gyvsidabris, prociklinių medžiagų ir kitokių e, kenksmingų medžiagų. Tai reiškia, kad geriamasis vanduo yra užterštas ir jisai kelia grėsmę sveikatai. Toliau kitas esminis klausimas yra infrastruktūrų tvarumas. Tai yra svarbu mūsų pranešėjų. Taip pat yra labai svarbu, kad patys piliečiai dalyvautų. E, išlaikant tas struktūras, tai yra, kad ne tik ES finansuotų ir prižiūrėtų, bet kad e, tas infrastruktūras remtų ir tie, kuriams jie, jie tarnaus. Ir e, mūsų tikslas yra, kad visi piliečiai, nepriklausant nuo jų e, turtinės būklės, turėtų prieigą prie geriamojo vandens. E, tai, kad būtų e, įgyvendinamas tas tikslas. E, aišku, mūsų pranešėjo rekomendacijos orientuojasi į audito, pagal audito rūmų rekomendacijas ir e, todėl aš norėčiau paklausti, kodėl nėra atitinkamų nuostatų susijusių su vandens apsaugos zonomis, kodėl e, ir taip vėluojama Rumunijoje, kokie faktoriai įtakojo tą vėlavimą. E, ir toliau finansinės paramos iš ES biudžeto klausimas. E, Tai yra, kad šitas finansavimas iš ES neturėtų nutraukti finansavimą iš nacionalinio biudžeto ir čia turime nepamiršti garsiosios pridėtinės vertės. Taigi suteiksiu žodį komisijai, o paskui auditorumams, e, auditorumo atstovui, dabar komisijos atstovas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už galimybę aptarti šį klausimą. Prieš pereidamas prie jūsų specifinių klausimų, norėčiau požiūr, bendrų požiūrių sureaguoti į šią ataskaitą. Tai yra labai svarbi ataskaita, nes e, dauguma elementų, kurie yra susiję su geriamojo vandens direktyvos įgyvendinimas, e, e, pavyzdžiui, kaip vandens kokybės gerinimas, e, e tose. E, trijose valstybėse yra svarbus aspektas. Dauguma e, ataskaitoje paminėtų pastabų yra susijusios su techniniais dalykais, yra susiję taip pat su nacionaliniais ypatumais ir e, su e, kompetencijomis valstybių narių. Audito rūmai pabrėžia, kad buvo kitų trūkumų, e, buvo paminėtas vandens trūkumas, E, taip pat ataskaitos apie smulkius vandens tiekėjus ir, ir praktinė informacija vartotojams. Ir e, tai atitinka geriamojo vandens direktyvos e, taikymos rytį. Mes e, dabar vykdome kruopštų e, priežiūros procesą ir pateiksime naują pasiūlymą iki šių metų pabaigos. E, tai atsispindės, tai atsispindi taip pat ir komisijos darbo programoje 2017 metų. Ir taip pat aš norėčiau pabrėžti faktą, kad tas audito, audito rūmo ataskaita tikrai yra savalaikiai ir neatspindi taip pat mūsų pačių tam tikrus ap apmąstymus. Ir e, dauguma e, auditorumo analizių iš tiesų e, įtakoja ir mūsų darbą, todėl norėčiau dėko, padėkoti Jums už e, laiku pateiktą ataskaitą. E, naujasis teisės aktas bus pasiūlytas, e, pateiktas labai greitai. Taip pat e, audito rūmai palaiko mūsų pačių argumentus e, dėl specifinių aspektų, kurie e, nepriklauso direktyvos taikymos ryčiai, bet kurie yra mums aktualūs, kalbant apie teisė, kurios susijusius su geriamu vandens. Iš tiesų, kalbant apie geriamo vandens kainodarą, turi būti laikomas atitinkamų nuostatų ir kalbant apie, e, apie paramą, mes ir toliau e, palaikysime geriamo vandens kokybę gerinančius projektus ir e, investuosime į ir sieksime mažinti vandens nutekėjimą. Dabar dėl, prie, grįžkime prie specifinių klausimų. Pirmasis klausimas susijęs su smulkių, kad neteikiamos ataskaitos dėl smulkių vandens tiekėjų. E, e, pagal direktyvą yra numatomas tik tai stambių vandens tiekėjų ataskaitos, bet iš tiesų e, e, atitiktis taikoma visoms zonoms, tai yra smulkioms zonoms netaikomas tik tai ataskaitos reikalavimas. E, ž, toliau apie e, priežiūros procesą. Vienas esminis dalykas, ką mes norėtume paskatinti, kad e, ataskaitos būtų teikiamos e, labai tokios tikslinės ir kad jos būtų teikiamos e, laiku. E, tai yra, kad būtų pagerinta prieiga prie informacijos, kad būtų e, teikiama geresnė informacija piliečiams. E, tai yra labai svarbu, nes tai yra susiję, tiesiogiai susiję su piliečių sveikata. Todėl mes manome, kad turime siekti didesnio skaidrumo ir geresnio e, piliečių informavimo. E, Ir mes skatinsime tai kaip, e, bendra, e, kaip bendro priežiūros proceso dalį ir mes e, iš skaidrumo perspektyvos pažvelgsime į tokius atvejus, kuomet yra mm, žinomi vandens nutekėjimo atvejai ir dažnai matome, kad, kad pagerinus atitinkamas e, atskaitomybės sąlygas e, pagerėja ir situacija su vandens tiekimu valstybėse narėse, dėl to, kad jos tada griežčiau laikosi savo įsipareigomų. Kalbant, kalbant apie tai, kad vėluojama viešinti ataskaitą dėl vandens kokybės, ką jūs taip pat, man pirmininkė, minėjote, čia svarbus klausimas turbūt yra tai, kad ataskaitų sistema, kokia dabar numatyta pagal direktyvą, reiškia, jog ataskaitos būna pasenusios. Nes, pavyzdžiui, mes kalbėm duomenis apie situaciją, kuri buvo prieš tris metus. Tai be abejo nėra patenkinama situacija. Mes ieškome būdų, kaip tai pagerinti ir mes ieškome taip pat technologijų, kaip būtų galima užtikrinti realių laikų veikiančią sistemą ar arčiau realaus laiko sistemą. Aišku, taip pat reikia įvertinti tai, kokia yra situacija su su informacijos teikimu. Taip pat baigsiu turbūt prancūziškai, norėčiau padėkoti atstovui už puikų pranešimą, taip pat norėčiau pakartoti, kad komisija, kiek tik įmanoma, uh, sieksis atliepti į tas rekomendacijas, prisidėti prie jų ir labai dėkojame už jūsų vertinimą dėl, e, dėl direktyvos įgyvendinimo. Aš daugiau kol kas negaliu pasakyti, nes dar kolegė dar prie mūsų kaltinių sprendimų, bet norėčiau pasakyti, kad komisija jau atkreipė dėmesį rekomendacijas ir e, jomis remsimės, kai peržiūrėsime direktyvą. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad taip įtikinamai e, pristatėte savo pareiškimą. Man tikrai labai gaila, kad kolegų iš Bulgarijos ir Rumunijos ir Vengrijos e, čia nebuvo, kad jie neklausė e, šitų pristatymų. Tikrai labai gaila. Gaila, kad e, tų, kurie, kuriuos tai tiesiogiai liečia, kad jie nesijaučia, kad jiems tai būtų aktualu. E, Dabar norėčiau kreiptis į auditorius e, ir norėčiau paprašyti, kad dar grįžtumėte prie Vengrijos pavyzdžio. Tai yra, jūs kalbėjote apie 26 procentais didesnę kainą. Tai ka, kas tai įtakojo? Oui, merci, madame la présidente. Euh... Dėkoju, ponia pirmininkė. Mes. Uh labai gerai suprantame klausimus ir pono komisijos generalinio direktoriaus e, pasisakymą. Kalbant apskritai visose mūsų audituotose šalise, kalbama apie didelius ir mažus projektus. Žinau, kad reikia naudoti naujausias technologijas ir dar labai svarbu, reikia tinkamai e, informuoti piliečius, nes jie yra pagrindiniai naudos gavėjai. Ir tikiuosi, kad mes, pavyzdžiui, Rumunijoje dabar paruošėme tris gerus informatikus, kurie e, įdėks programinę įrangą, kuri leis internete skelbti visus duomenys skaidriai. kiekviename sektoriuje, kur buvo įvykdyti projektai ir taip pat perduoti informaciją komisijai, stengiantis numatyti, kokia bus ateitis šiame sektoriuje. Taip, mes ir Vengrijoje atlikome auditą. Ši šalis taip pat turi šiokių tokių problemų galbūt komunikavimas tarp auditorių ir Vengrijos valdžios institucijų galbūt nėra e, labai geras, bet kitą kartą mes tikrai padarysime viską, ką reikia. Dėkuoju. Dėkuoju. Rumunijos klausimas buvo susijęs su tuo, kad ten yra labai vėluojama, o dėl Vengrijos aš klausiau, kodėl yra tokia didelė kaina. Gal, galbūt, galbūt galėtumėte atsakyti tuos klausimus. Taip, yra zonų, kur. Ir čia kalbu apie Rumuniją, tai yra mano šalis, ją labai gerai pažįstu, taigi Taip pat joje yra šiek tiek problemų, galbūt kylančių todėl, kad mes prieš e, keletą mėnesių pas mus pasikeitė vyriausybė, ministrai pasikeitė ir valstybės sekretorius, tačiau dabar reikia atsigriepti už tą prarastą laiką, vykdant visus projektus, kadangi kaip ir maisto, kaip ir vandens, uh, projektai yra labai svarbus kiekvienam politikui, jo regionui, jo miestui, nes jeigu jis nori būti perinktas, jis turi kažką padaryti gyventojams, kad pagerėtų jų gyvenimas. Reikia taip pat sumažinti tą atotrukį tarp kaimo ir miesto, nes kartais mieste daroma daug, o kaimo vietovėse netiek daug. Ja, herzlichen Dank. Dėkoju. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, aš ir pati neturiu klausimų, taigi baigiame šiandieninį mūsų darbą. Dėkoju už diskusijas ir mes toliau šią temą e, stebėsime. Susitiksime spalio 19 dieną, 9 val. Briuselėje o spalio 26 dieną bus e, specialusis posėdis, 9 val. jisai prasidės, mes išklausysime keturis kandidatus į auditorumų, e, auditorių postus ir taip pat bus auditorumų veiklos jubiliejus e, ir jį taip pat matyt paminėsime. Ačiū. Uždėmesi, posėdis baigtas.